Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames, messieurs. Guten Morgen. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikyti jūs visus susirinkusius į mūsų posėdį, kuris yra pirmasis šiemet. Norėčiau pasveikinti gausiai susirinkusius mūsų komiteto narius. Norėčiau palinkėti jums ir jūsų šeimoms bei visiems svečiams ir jų šeimoms viso ko geriausio, asmeninės laimės, sveikatos ir sėkmės naujaisiais metais. Na, o mūsų komitetui norėčiau palinkėti, kad mes ir toliau testume savo sunku ir sąžininką darbą, kad toliau e, diskutuotume įvairiomis temomis ir kad elgtumėmės kultūringai ir gražiai vieni su kitais ir tokiu būdu siektume sėkmės. Artimiausių metų mūsų laukia tikrai labai daug darbo. Mūsų laukia dar daugiau darbo negu praėjusiais metais. Ir aišku, mes susidursime su dideliu spaudimu, kaip spėti atlikti tuo da, tuos darbus laiku. Ir aš tikiuosi, kad mes rasime to laiko ir galėsime racionaliai išspręsti visas užduotis. Taigi norėčiau šiame kontekste palinkėti gerų naujų metų. Norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų sekretariato vadovas vėl yra mūsų posėdėje. Jis jau beveik pasveiko, dar ne visai pasveiko, bet jau sveiksta. Todėl linkiu jam kuo greičiau pasveikti. Na gerai, ponios ir ponios, dabar e, pradėsime, norėčiau paskelbti, kad mes pakeitėme, sukeitėme trečią ir ketvirtą darbo tvarkės punktus. ir pona Andželis pavaduos ponas Pirelą. Matau, kad tai nebus problema. Todėl iš karto peržengsime antrąjį darbo tvarkės punktą ir perėsime prie trečiojo naujojo punkto, tai yra buvusio ketvirtojo bendroji rinka, siekiant skatinti verslą ir augimą. Kaip jau minėjau, ponas De Angelis negalėjo atvykti į posėdį, todėl jį pavados ponas Pirelo todėl ir suteiksiu jam žodį. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir norėčiau palinkėti Jums gerų naujų metų, gero bendradarbiavimo. Pavaduoju šiandien kolegą De Angelis, kuris turi kitų įsipareigojimų ir dėl to negali dalyvauti šiandieninėme posėdėje. Todėl jis paprašė manęs jį pavaduoti. Na, o jo, jo dokumento pagrindinė užduotis yra E, kurti bendrąją rinką, tai yra ambicingiausias ES tikslas. Europos integracijos procese mes visuomet e, stengiamės ES vidaus rinką priderinti prie pasaulinės rinkos, kalbėjome apie darbuotojų e, ir darbdavių interesus, taip pat apie pasikeitusią pirkimo galę E, perkamąją galę bei e, kitus iššūkius. Taigi mums reikia daugiau kompetencijų šioje srityje, mes turime geriau pasirengti tarptautiniai konkurencijai ir taip pat turime kiek įmanoma geriau į rinką įtraukti smulkes ir vidutinės įmonės. Pranešime kalbama aiškia kalba, čia yra minimos atitinkamos iniciatyvos. E, kurios padėtų kurti sąžiningą rinką ir sukurti vienodas sąlygas visoms ES e, įmonėms. Turime taip pat kovoti su, su, su tomis kliūtimis, kurios trukdo e, rinkos integracijai. Taip pat būtina pabrėžti, kad reikalingas yra standartizacijos procesas, bendros normos, taigi turime skatinti šį procesą. Taip pat turime skatinti geresnį paslaugų tiekimą ir mažinti administracinę naštą įmonėms. Tačiau E, visa tai taip pat yra susiję ir su nauja energetikos politika, su ekologiškesnė energetikos politika, nes tai užtikrins Europai daugiau savarankiškumo, jeigu ji turės savo e, energetikos šaltinius. Ir taip pat labai svarbu įtraukti čia atsinaujinančius energijos šaltinius. E, taip pat esminis dalykas susijęs su augančia rinka yra įvairios naujovės, inovacijos ir tai yra labai svarbus aspektas siekiant ES 2020 strategijos tikslų. Kolega savo pranešime apie tai ir kalba ir jis e, pabrėžia, kad šioje srityje reikia geresnio koordinavimo, harmonizavimo, e, naudojant atitinkamas priemonės, pavyzdžiui, radio radio dažnius. E, tai yra esminis, esminiai dalykai, taigi tiek norėjau pasakyti pristatydama šį dokumentą. Dėkoju, sako pirmininkas, ar kas nors norėtų pasisakyti. Galbūt kolegos turi klausimų. Ar užteks šiandien tik tai tokios trumpos įžangos į diskusijas? Gerai. Galbūt tai susijęs su tuo, kad pasikeitė pranešimų tvarka, nagrinėjimo tvarka, e, kad sukeitėme pranešimus vietomis, gal nėra kolegų, kurie domisi šią temą, Bet tai tuomet yra problema tų kolegų, kurie netvyko į posėdį. Taigi baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir skelbiu kitą mūsų darbo tvarkės punktą. Kolegos vėliau galės pasisakyti jiems aktualiomis temomis. Taigi, e, naujas ketvirtasis punktas, buvęs trečias - energetikos infrastruktūros prioritetai. Tai yra labai svarbi tema. Kolega Sosa Wagner yra pranešėjęs šią temą. Kai jis pabaigs pasisveikinimo ceremoniją, suteiksiu jam žodį, kad jis e, pristatytų savo pranešimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kolega iš Ispanijos, norėčiau pasinaudoti galimybę ir palinkėti visiems komiteto nariams kuo geriausių naujųjų metų. iš tikrųjų labai svarbu šiandien kalbėti apie Europos energetikos tinklo prioritetus, būtent ES vidaus rinkos prioritetus. Tuo labiau, kad e, anglies ir e, plieno bendrijų jubiliejų švenčiame šiais metais ir tai yra mūsų E, e, lopšys, kuris buvo sukurtas prieš 60 metų šiai organizacijai, pradėjo vadovauti Moni ir jisai tuo metu jau nurodė, kad tos e, bendrijos svarba Europo, Europos politikoje bus labai didelė. Todėl labai svarbus komisijos komunikatas, kuris leidžia kurti bendrą energetikos politiką, kuri neturi nieko bendro su ta politika, kuri buvo vykdoma prieš 60 metų. Taigi šitas e, dokumento projektas yra labai svarbus, plačių siekių ir šitas komisijos komunikatas parodo jos e, planus, tiesiog kuria Europos uh, energetinį stuburą. Todėl reikia aptarti šį dokumentą labai išsamei. Be kita ko, praeitie ne, nepakako iniciatyvų šioje srityje, o dabar galime rimtai imti šio klausimo ir neturėtume manyti, kad atsivers durys į Čilę. Kad muchos... į rojų mes neturėsime iš naujo kurti pasaulio, tiesiog turime jį tobulinti, kadangi esame daug pasiekę, daug pasiekę tie, kurie buvo Europos politikos e, pirmtakai. Buvo įvairiausių dokumentų, reglamentų, direktyvų buvo suformuluoti įvairiausi pagrindiniai principai sudarantys e, Europos pagrindinę, kūrintis pagrindinę Europos energetikos rinką. Turiu omeny tarptautinių rinkų apibendrinimą, energetikos šaltinių taupimą, tvarumą, alternatyvių žaliavų šaltinių naudojimą. Taigi tie tikslai yra žinomi pavyzdžiui, 20 procentų sumažinti CO2 išmetumus, taip pat 30 e, procentų padidinti e, veiksmingumą. E, tai yra tikslai, kurie žinomi kaip 2-30 procentų mažinimo arba didinimo tikslai. Taip pat sutarties 24 straipsnėje yra nuostatos, kurios yra susijęs vien tik su energetika. Taigi, norint įgyvendinti visus šiuos tikslus, sudarančius Europos energetikos politikos pagrindus, reikia imtis darbo. Taip pat reikia padaryti išvadas, apibendrinimus. Pagal trečiąjį energetikos paketą 2009 metais jau buvo priimti šiuo klausimu svarbus sprendimai. Taigi savo įvadiniai kalboje norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes nesusidurime su nauja tema, o tiesiog pratesėme labai svarbę tradiciją, sprendžiant energetikos problemas. O šiandien viskas yra tikslinama, konkretizuojama. Šiandien pateiktas komunikatas sukonkretina, kaip kurti energetikos infrastruktūros bendrus tiks, tinklus, o tai jau yra energi Europos energetikos politikos gilinimo faktas. Tikslas yra Europos parlamentui dirbti taip, kad visa eura kalbėtų vienu balsu, kalbant apie ES energetikos problemas. Be to, jūs puikiai žinote, kad parlamentas yra labai rimtai politiškai nusiteikęs dirbčio klausimų, tačiau reikia nepamiršti, kad bus reikalingos ir finans, bus reikalingi finansiniai ištekliai. Bet reikia atsižvelgti, kad egzistuoja labai skirtingi finansiniai interesai, rinka yra susiskaidžiusi ir visus šiuos kliuvinius gali, galėsime įveikti, jeigu vadovausimės labai ryštinga politika sprendžiant energetikos klausimus. Turime suformuluoti skubius tikslus. Kai vertiname šią politiką apibendrinamas, norėčiau pasakyti štai ką. Pabandysiu pasakyti, kad pirma, reikia turėti drąsos finansuoti atitinkamas reikalingas infrastruktūras bendram energetikos tinklui. Jeigu mes konkrečiai įvardintume tas reikalingas infrastruktūras, tai reikėtų konkrečiai įvardinti projektus, kurie gali būti skelbiami Europos masto projektais, kadangi reikalingi Europai kai yra pristatomi tokie projektai, reikia atsižvelgti įvairiausius aspektus ir apie tai turėsime diskutuoti šiandien ir artimiausiais mėnesiais. Reikės kalbėti apie energetikos infrastruktūrą, taip pat aptirų regionų raidą ir taip toliau. Ir trečia, labai svarbu įgyvendinti šiuos projektus per konkretų laiką. Reikia surasti tam tikrus būdus ir formas sprendžiant procedūrinius klausimus, kadangi valstybėse narėse yra didžiulių skirtumų, nes ši tema yra labai svarbi. Komisijos dokumente šiam klausimui yra skiriama labai daug dėmesio. Leidimų išdavimų procedūra yra labai svarbus dalykas įvairiose valstybėse ir todėl įgyvendinimo e, trukmė kartais siekia dešimtmečius, kadangi dažnai tenka susidurti su ilgomis administracinėmis leidimų, licenzijavimo e, procedūromis. Daug kas priklauso nuo nacionalinių institucijų, regiono lygmens, vieto lygmens institucijų ir visa tai nulėmė kad gyventojai, vietos gyventojai tiesiog stabdo e, infrastruktūros e, projektų įgyvendinimą vietose. Šiandien mes susidurime su e, ne tik ES įstatymais, kuriuos priima 27 valstybės, bet ir atskiros valstybės, tokios kaip Vokietija, Ista, Italija, Ispanija, būdamos federacinės valstybės, priima federacinius įstatymus. Taigi, tai yra tie klausimai, aspekto, į kuriuos mes turime atsižvelgti. Taigi problemų yra daug, jų iškils dar daugiau. Pavyzdžiui, reikia išspręsti ES koridorių, energetikos koridorių e, klausimą. Komisija juos apibrėžia, apibūdina, tačiau mes turime taip pat diskutuoti, pasitarti, ar tie siūlomi koridoriai yra tinkami, ar jie netinkami, ar galima pagerinti komisijos pasiūlymus. Mes turime pateikti argumentuotus pasiūlymus ir pastabas. Komisija taip pat yra konsultuojama, tas konsultacijas teikia specialistai. Žinoma, ne viskas parlamente turi būti priimtina, mes taip pat turime atsižvelgti, formuluoti savo kriterijus, apibūdinant koridorius. Jeigu tie koridoriai nebus apibūdinti tinkamai, tai Europos energetikos politikos principai koridoriai bus neteisingai suformuluoti. Taigi reikia įdėti daug darbo aptariant šį komisijos dokumentą, reikia ieškoti ir pasiūlyti tinkamus sprendimus, turiu omenyje licenzijavimą, leidimų procedūras. Tai yra klausimai, kurie pareikalaus daug darbos. Taip pat reikės e, pagalvoti apie regioninis tinklus, jungtis kadangi daugelie valstybių yra geografinių skirtumų ir jie rodo, kad regioninės jungtis arba tinklai, pavyzdžiui, Baltijos jūros regione arba kitose regionuose yra labai svarbus. Apie tai turime kalbėti. Vienas iš paskutinių skyrių šiame dokumente - finansavimas. finansavimui reikia pritraukti ir e, privačių įmonių lėšas, verslą. Todėl turint privačių lėšų reikėtų pagalvoti ir apie galimybę papildyti jas ir valstybės lėšomis. Manau, paminėjau svarbiausius klausimus, kuriuos turėsime svarstyti. Iš tikrųjų, laukia daug darbo, tačiau norėčiau pabrėžti dar man, mano manimu, svarbų aspektą. Mes žinome, kad energetikos srityje Europa yra labai silpnas žemynas. Tas mūsų silpnumas energetikos srityje turi būti prielaida sujungti mūsų pajėgas ir sukurti stiprią Europą energetikos srityje. Taigi šiais 60-aisiais anglies ir plieno bendryjų gyvavimo metais mes turime imtis da, rimto darbo, bendradarbiauti. Į e, portanto. Jau kitą savaitę ar dar kitą savaitę pradėti rimtas diskusijas. Aš būsiu frakcijų siūlomų, teikiamų pasiūlymų koordinatorius, bandysiu atsižvelgti į visų frakcijų niuan, siūlomus niuansus, tačiau, žinoma, reikės bendradarbiauti ir pačiose frakcijose aš norėčiau kreiptis į mūsų komiteto narius ir pasakyti, kad aš visuomet teiksiu jums e, paramą, nesvarbu, ar jūs būtumėte eilinė nariai ar šešėliniai pranešėjai. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį į nacionalinės problemas, nacionalinius rūpešius, tai aš pabandysiu juos atsižvelgti. Tikiuosi jūsų pasiūlymų kaip išspręsti nacionalinės problemas, rašykite man elektroninius laiškus, užsukite į mano biurą, skambinkite, kadangi tai mūsų visų reikalas, energetikos ir e, pramonės komiteto reikalas, tai yra visų mūsų rūpešius kadangi mes turime kurti taip vadinamą ES stuburą, bendradarbiaudami ir ieškodami bendrų sprendimų. Aš artimiausių metų susitiksiu su komisija ir išsakysiu kai kurias pastabas dėl komisijos veiklos. Tai yra tik tai mano veiklos nedėlė dalis, bet kaip ten būtų, kritikos reikia pažerti komisijai. Dėkoju toliau žodis kolegai. Čiamen. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Aš norėčiau labai paprastai pasakyti. Įsivaizduokime didžiulį mišką. Vienoje pusėje miško yra, e, yra miestas, o kitoje pusėje. Now, if there's no path yra gaminamos ir e, e, automobilių detalės. Ir jeigu nėra jungties, tai yra kelio tarp e, tos įmonės ir miesto, tai niekas ne, nepavyks. Taigi yra daugybė darbo grupių, kurios kalba apie atsinaujinančius energetikos E, e, šaltinius, tačiau jeigu ta energetika, energija nepateks į tas miesto dalis, kur elektros energija įreikalinga, tai reiškia, kad infrastruktūra nėra pakankama. Buvo kalbėta, kad šita rinka yra e, trapi. Aš nežinau, ar galima kalbėti apie trapumą energetikos rinkoje. O jeigu mes kalbame apie vieną rinką, tai mes ir turėtume tuos dalykus taip ir įvardinti. Todėl dabar labai svarbu užbaigti šios vieningos rinkos kūrimą. Energetikos srityje buvo priimta keletas dokumentų, pavyzdžiui, pirmasis dėl dujų tiekimo užtikrinimo, taip pat 2020 strategija, kur buvo kalbama apie e, energetikos klausimus, taip pat kolega Benson. Mes kartu kalbėjome apie įvairiausius sprendimus, bet tikslus, bet jeigu nesukursime e, infrastruktūros, tai Pavyzdžiui, ir dujų tiekimo srityje neturint dujotekių nieko nepasieksime. Todėl tai yra vienas iš svarbiausių dalykų ir mes turime iš esmės diskutuoti šiais klausimais ir kalbėti apie rinkos užbaigimą, tad tas užbaigimas reiškia kito žingsnio žengimą, tai yra infrastruktūros kūrimą kadangi reikia galvoti apie tos, tas potencialias jungtis, kurios yra labai svarbios, tačiau investuotojams, investuotojams jos nėra tokios mm, patrauklios. Pavyzdžiui, e, dujotiekio atkarpa tarp Lietuvos ir Lenkijos yra netokia ilga, tačiau niekas privatus, joks investuotojas nėra pasirengęs finansuoti šio projekto. Uh, Taigi, kalbėdami mes pamatysime, kad vėjo energijai taip pat yra labai daug galimybių, tačiau tam tikrose regionuose jos negali būti kūrimos. Taigi komisija siūlo investuoti ES lėšas įgyvendinant šiuos projektus, įgyvendinant rinkos užbaigimo procedūras, tačiau ji konkrečiai nekalba apie jungčių e, statybą. Tačiau kitas dalykas yra mažinti tuos investicinius kaštus. Aš norėčiau šioje diskusijos dalyje pritarti komisijos pasiūlymui Atrodo, kad pranešėjas e, laikosi nuomonės, kuriai aš galėčiau pritarti ir aš tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime. Mums labai svarbu suprasti, kad be kito žingsnio įstatymai, kurie buvo priimti anksčiau, galbūt gražiai skambės, bet net neš jokios naudos. Dėkoju toliau ponė Riera Madurel. Gracias, también... Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau iš pradžių paminėti, kad galiu tik pritarti savo kolegai pranešėjui ponui Sosa Wagner ir galėčiau visiems dar palinkėti gerų 2011 metų. Na ir visų pirma, aišku, noriu tikrai labai padėkoti pranešėjui, galiu pritarti viskam, ką jisai pasakė ir pirmojo nuomonių pasikeitimo metu e, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių klausimų galbūt e, jeigu mes e, nežiūrėsime į tokią tolimą istoriją, kaip darė pranešėjas, norėčiau vis tiek priminti pastarųjų metų istoriją ir pasakyti, kad per pastaruosius metus mums pavyko tikrai inicijuoti gerų teisės aktų, kurie padėjo gilinti e, energetikos rinką, ir taip pat skatinti atsinaujinančius energijos e, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Tačiau visos mūsų pastangos būtų bevaisės, jeigu mes tuo pačiu metu ne nedarytume nieko, kad būtų kuriama infrastruktūra. Tik vieningas ir viską apimantis tinklas gali užtikrinti, kad nebus izoliuoti atskiri ES regionai ir tokiu būdu mes galėsime įgyvendinti tris pagrindinius mūsų rinkos, e, energetikos rinkos ramščius e, - konkurencingumą, e, energijos tiekimo saugumą. Tačiau yra tam tikrų tam tikrų problemų, ypač kalbant apie tarp valstybinės jungtis. Iki 2012 metų dar yra daug ką nuveikti, yra užduočių, kurias reikia atlikti ir todėl mes turime e, labai griežtai reikalauti, kad 10 procentų visų jungčių e, kurios buvo nustatytos Barcelonos taryboje, būtų įgyvendintos. Taip pat turime e, nepamiršti ir 2020 tikslo - mažinti CO2 emisijas, skatinti daugiau atsinaujinančios energetikos. ES interesai ir jų įgyvendinimas neturėtų priklausyti nuo atskirų valstybių narių ar nuo kažkokių prekybinių komercinių interesų. Apie tai aš jau e, dažnai pasisakydavau. Jeigu mes e, sieksime susietos Europos, tai tokiu būdu e, pasitarnausime ir komerciniams interesams. Todėl E, galima tik pritarti komisijai, kuri reikalauja, kad būtų supaprastintas leidimų išdavimo procesas. Ir manau, kad tikrai tas leidimų išdavimo procesas neturi iš, užtrukti daugiau nei 10 metų. Mums reikia e, vieningos idėjos ir turėtume tikrai paremti iniciatyvą, kad e, būtų E, sumažinti terminai iki projekto įgyvendinimo pradžios. Taip pat e, mes turime nustatyti atitinkamas priemonės, kurios galėtų padėti ES aktyviai veikti, e, kai neveikia atitinkamos vietos institucijos. Todėl šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį, kad energetikos reguliavimo institucijos turėtų atlikti šitas už, kaip tik šitas už, tas užduotis, kurios joms yra skirtos. E, taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad e, infrastruktūros įgyvendinimui reikalingas tam tikras finansavimas ir e, tas infrastruktūros kūrimas ir toliau turi tarnauti Europo, europiniam interesui, tačiau be finansavimo neįmanoma to įgyvendinti. Dabar dar norėčiau pakalbėti apie atsinaujinančią e, atsinaujinančius energijos šaltinius, jų integraciją į e, energijos rūšių derinį e, užtikrins, kad būtų pagerintas ES energetikos tinklas ir kad tas tinklas būtų pažangesnis. Mes turime kalbėti apie tų vietų, kur yra e, kur yra gaminama energija iš atsinaunančių energijos šaltinių, integravimą į bendrus energetikos tinklus. Taip pat turime kalbėti apie e, atitinkamus duomenis ir negalime leisti, kad būtų tam tikrų spragų, kuri keltų kurios keltų pavoja, pavojų visai e, sistemai. Taigi e, yra labai svarbu kalbėti apie e, iš atsinaunančių energijos šaltinių pagamintos energijos įtraukimą į bendrus tinklus. Ir čia reikia nepamiršti Iberijos pusėsalio, e, kuriame yra gaminama atsinaunanti energijos šaltinį, ats, ele, energija iš atsinaunančių energijos šaltinių ir reikia sujungti atitinkamomis jungtimis tas vietas su bendru tinklu. Dėkoju. Toliau kolega Žado. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Sosa Wagner. Jau visi kolegos paminėjo, kad ši tema yra labai svarbi ir mums reikia tikrai dirbti nuosekliai ir susijęti darbą energetikos srityje šio dokumentu su e, kitais mūsų darbais ir turėti omenyje. E, laikotarpį e, nuo 2020 iki 2050 metų, jeigu kalbame apie atitinkamus e, energetikos scenarius. Kaip jau buvo minėta, mes šiemet pažymėsime anglies ir plieno bendrijos jubiliejų, tačiau reikia nepamiršti, kad mūsų dabartinės ambicijos susijusios su energetika ir jos politika yra netokios pačios kaip prieš 60 metų. Ir yra natūralu, kad kažkas keičiasi per tiek metų, taigi mes turime e, žiūrėti į ateitį ir planuoti ateitį. Norėčiau pateikti vieną pasiūlymą, kaip galima užtikrinti nuoseklų darbą uh, kaip galime susijęti savo veiklą su tuo, ką jau anksčiau nuveikėme čia šiuose parlamento rūmuose. E, mes turime nepamiršti tokių svarbių, e, um, tokių svarbių temų kaip energijos vartojimo efektyvumas. Europos parlamentas e, pasiekė, kad būtų nustatyti ambicingi tikslai iki 2020 metų, o dabar Europos komisija turi atlikti savo užduotis ir ji turėtų, neturėtų veikti taip, kad tikslai nebūtų pa, nepasiekti iki 2020 metų. Komisijos siūlomas scenarius yra toks, kuris pripažįsta, kad iki 2020 metų mums nepavyks pasiekti 20 procentų energijos e, efektyvumo pagerinimo tikslo. Ir tai yra esminė problema, kalbant apie mūsų visų bendrą darbą. Uh, Na, o aš pasiūlyčiau pranešėjui dar kartą išsiaiškinti, galbūt su atitinkamais politiniais skyriais mūsų rūmose, kaip būtų galima paskatinti komisiją parengti rimtesnį modelį. Parlamentas patvirtino atitinkamus teisės aktus, energijos taupimas yra labai svarbus uždavinys. E, jeigu mes pasieksime 20 procentų tikslą, tai, tai bus tikrai esminis dalykas. O šiame komisijos komunikate yra kalbama apie mūsų tikslus Tačiau matome iš šio komunikato, kad po 2010 metų energetikos srityje turėtų sumažėti investicijų. Manau, kad į 2020 metus mes turime žiūrėti kaip į pirmąjį etapą mūsų tikslų įgyvendinimo. Ir manau, kad e, mes turime siekti, kad e, beveik visa energija būtų gaminama iš atsinaujinančių energetikos šaltinių. Ir turime žiūrėti, ko mums pavyks pasiekti iki 2010 metų. Taip pat pranešėjas nepaminėjo vieno esminio dalyko, dėl kurio mes turėtume diskutuoti. Tai yra klausimas e, susijęs su anglies, akmens anglies gavyba yra atitinkami komisijos dokumentai, kuriuose yra e, numatoma e, numatomi atitinkami tikslai dėl CO2 transporto ir saugojimo. Netgi yra atskiras straipsnis, kuriame yra kalbama apie Kanados pavyzdį, kur yra jau seniai egzistuoja CO2 saugyklos. E, Taigi mes jau turime atitinkamų technologijų pavyzdžius, yra žinomi tokių technologijų e, kaštai ir mes turime vis tik tai pagalvoti, ar mes norime e, tokios technologijos, kuri jau egzistuoja, bet kurios saugumas dar nėra įrodytas. Taigi mes turime dar labai pamastyti, koks turėtų būti energetikos scenarius iki 2050 metų ir kaip jis galėtų būti suderinamas su kovos su, klimat, su, kovos su klimato kaita tikslais. Taip pat e, mes turime nepamiršti ir bendrų europinių projektų. Man atrodo, kad komisijos dokumente yra per daug kalbama apie laisvę valstybėms narėms, kalbant apie infrastruktūrų e, projektų įgyvendimą. Man atrodo, kad mums reikia žymiai daugiau privalomų kriterijų, jeigu mes norime sukurti nuoseklę bendrą rinką ir norė, norime, kad šitas infrastruktūros paketas atitiktų mūsų energetikos ir kovos su klimato kaita tikslus. Taigi mes esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėju šią temą, nes tai yra iš tiesų labai svarbi tema. Uh, Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pristatymą, už pagrindinės mintis, kalbant apie šį labai svarbų klausimą. Mes ES puikiai prisimename, kad energetikos politikoje yra kuriami ambicingi tikslai, siekiama sukurti bendrą rinką, taip pat e, suformuojami daugybė, daugybė papildomų e, tikslų. Tačiau aš puikiai prisimenu, kad mes niekad nepasiekdami šimtų procentų tų tikslų. Todėl galbūt reikėtų formuluoti labai toli siekiančius tikslus, tačiau ir būti realistams galvoti, ko galima pasiekti. Aš matau daug kliuvinių, bet vienas iš jų yra infrastruktūros projektų finansavimas. Tai yra finansinių lėšų paieška. Galvojant apie fiskalinius apribojimus, tiesiog taupimą valstybių narių bandymus subalansuoti biudžetą e, taip pat e, apie būtinybę laikytis konvergencijos kriterijų. Reikia suprasti, kad e, formuluojant e, prioritetinius projektus ir strategijas reikia labai gerai pagalvoti ir pateikti komercinius uh, patvirtinimus uh, yra daugybė infrastruktūros projektų, kurie komercinių pobūdžių požiūrių neapsimoka, tačiau jie labai svarbus ekonominių, politinių požiūrių. Todėl reikėtų galvoti apie ES biudžetą kartu, užmetant akį ir į nacionalinius biudžetus. Tačiau vieną ar kitą variantą teks pasirinkti. Aš e, pritariu e, šešėlinio pranešėjo e, mintims, kad reikia siekti, kad 2020 metais tie atsinaunančių šaltinių projektai neliktų tik tai teoriniai planai. Tačiau visą tai ir rodo taip pat, kad valstybėms narėms yra numatyta per daug pasirinkimo laisvės priimant sprendimus. Mūsų manimų reikėtų e, atsisakyti tų griežtų įstatymų valstybėse narėse. Ir e, galbūt mums reikėtų pasinaudoti tomis laisvėmis, kuriomis naudojamės visos ES mastu. Ir tai būtų naudinga ir galvojant apie finansinius klausimus, kuriuos aš ką tik paminėjau. energetikos reguliatorių agentūros vaidmuo mūsų manimų turėtų būti toks. Turėtų ji skatinti infrastruktūros projektų rengimą ir koordinavimą, ypač perinamųjų laikotarpių, kadangi ta agentūra turi tam tikrą reguliuojamąją funkciją, įgaliojimus ir todėl ji turėtų paskatinti tuos veiksmus, kurie yra labai svarbus mūsų manimo, turint galvoje ES energetikos infrastruktūros kūrimą. Ši agentūra neturėtų susidurti su finansų e, trūkumu. Taip pat perdavimo tinklų operatoriai dažnai minėjo problemas gaunant e, energetikos perdavimo licenzijas siekiant įgyvendinti energetikos projektus arba steigiant naujus infrastruktūros e, tinklus. Todėl reikia pagalvoti, kaip įveikti tą vietos demokratiją, įveikti vietos lygmens uh, uh, įstatymų leidimo e, viršenybę ir siekiant įveikti žmonių pasipriešinimą, abejones dėl naujų jėgainių, vėjo jėgainių statymo ir taip toliau, reikia kaip nors sugebėti įtikinti piliečius, surasti atitinkamą e, pusiausvirą tarp e, to, kas yra reikalinga, reikalinga platesnėme kontekste ir kas galėtų būti priimtina ir naudinga vietos gyventojams. Taigi tai labai svarbu, galvojant apie pritarimą projektams ir jų patvirtinimą. Grįžtant prie atsinaujinančių energetikos šaltinių. Tai yra mūsų mėgimiausia tema. Reikėtų pasakyti, kad dabartinėmis sąlygomis ekonomikoje aš nežinau, ar galima valstybės narės priversti peržiūrėti atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtojimo subsidijavimo sistemas. E, ar nebus ir vėl pasirinkti tradiciniai energetikos šaltiniai. Lina Ek. Dėkoju. Linkiu visiems kolegoms sėkmingų naujųjų metų. Konkrečiai kalbant apie komisijos tekstą, mes puikiai suprantame, kad Europoje energetikos rinkoje yra daugybė problemų, trūksta investicijų, trūksta uh, tvarumo ir taip pat reikia pagerinti vartotojų situaciją, turint omenyje uh, mažas įmonės. Kai buvo aptarinėjimas trečiasis energetikos paketas, paketas buvo įdėta labai daug darbo užtikrinant geresnį rinkos veikimą. Buvo siejama atskirti perdavimo tinklus nuo gamybos tinklų ir buvo bandyma įtraukti daugiau ūkio subjektų į rinką. Taip pat skatinamos naujos technologijos, ir siekiama pagerinti investavimą. Tai labai svarbus dalykai ir ieškant alternatyvių energetikos šaltinių. Aš puikiai, aš, aš pritariu tiems sprendimams, kurie buvo anksčiau priimti, o dabar žvelgdama į šį pasiūlymą matau, kad yra daug prieštaringų minčių, e, prieštaraujančių toms nuostatoms, kurios buvo pristatytos ekonomikos atgaivinimo pakete. Naujai įsteigtos nevyriausybinės organizacijos siūlo žvelgti iš apačios į viršų. O dabar komisija tarsi siūlo spręsti klausimus iš viršaus į apačią. Todėl sprendimų prieimimo procesas, turint omenyje subsidiarumą, e, atsakomybę, turint omenyje naudą vartotojams, kelia pakankamai daug abejonių, galvojant apie komisijos siūlomą dokumentą. Todėl aš manau, kad reikia labai atsargiai ieškoti pusiausviros sukant visiškai kitą kryptimį negu ta, kuri buvo pasirinkta prieš ketverius metus. O kalbant apie finansavimą, aš nemanau, kad energetikos bendrovės yra tokios pažeidžiamos arba labiausiai pažeidžiamos Europoje. Jos veikia stabiliai, yra stiprios ir gauna pakankamai didelį pelną, netgi ir pastaraisiais metais ekonominės krizės akivaizdoje. Aš nežinau, ar neinvestuojant į infrastruktūrą, o naudojant senuosius tinklus, reiškia, kad mokesčių mokėtojas turėtų įnešti savo indėlį į papildomas investicijas. Čia labai svarbu apsispręsti, kas turės papildomai mokėti įgyvendant šią ilgalaikę strategiją. Aš nežinau, ar reikėtų kurti, kurti lygiai grečią planavimo sistemą ir ar nereikėtų pasinaudoti rinkos jėgomis. Baigdama energetikos reguliavimo įstaigos, kaip jau buvo minėta, galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Taip pat kaštų paskirstimo klausimas, paskirstimo tarp pramonės įmonių ir vartotojų. Tai yra klausimas, kuris susisieja su mūsų diskusija apie uh, tarp tinklinio ryšio paslaugas, kai mes galvojame e, taip pat apie išlaidų paskirstimą tarp bendrojų dovių ir vartotojų. Todėl šitas reglamentas, mano manimu, galėtų prieštarauti e, konkurencingumo reglamentui. Aš džiaugiuosi pranešėjo darbu, entuzijazmu ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo ateityje. Gerbiami kolegos, pakalbėjo visi šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas. 10 val. numatytas balsavimas, o dar 10 kolegų nori pasisakyti, bet to iki balsavimo turime išnagrinėti penktą darbo tvarkės punktą. Taigi sprendimas yra toksai, kad suteiksiu žodį dviem ar trim kolegom, tada komisijai ir tada balsuosime, o po balsavimo nagrinėsime penktą darbo tvarkės punktą, o likę kolegos dėje turės pasisakyti kitos diskusijos metu. Manau, kad mes turime kažkaip pasistengti kalbėti. E, žymiai trumpiau, nes iš tiesų mes negalime išnagrinėti daugelio darbo tvarkės punktų, e, plačios darbo tvarkės, kai visi kalba po 20 minučių. E, ateityje su koordinatoriais turėtume aptarti, kokia turėtų būti strategija, nes dabar tai nėra sąžiningas dalykas, nes kai kurie kalbėjo labai ilgai, o kiti kolegos iš vis negalės pasisakyti. Manau, kad tai bus paskutinis kartas. E, ateityje darysime kad, e, kad kiekvienas kalbėtų nelgiau kaip vieną minutę. Dabar ponas Gürk. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és e, igyekszem e, rövidre fognani, fogni a mondani valómat. Labai ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti, pirmininkė. Aš mėginsiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad inicijavo šias diskusijas ir man atrodo, jog jis eina tinkama linkme. Manau, kad pats pranešimas E, tikrai eina tinkama kryptimi. Pirmasis klausimas, kurį turėtume savo užduoti, yra štai koks. Ar mes čia kalbame apie energetikos rinkos infrastruktūras ir kodėlgi negalime jų palikti pačiai rinkai? Atsakymas yra štai koks. Mes turime elgtis štai kokiu būdu, jeigu mums reikia kištis į vieningą rinką, tuomet galbūt padėtis taps geresnė ES, todėl mes ir parengėme pranešimą. Pats svarbiausias aspektas, į kurį buvo būtina atsižvelgti, yra tai, kaip reikėtų nugalėti kliūtis prieš sukuriant vieningą rinką. Aš matau tris tokias kliūtis. Pirmoji yra nacionaliniai interesai kurie viršė regioninius interesus. Toliau autorizavimo procesas ir trečioji kliūtis yra didžiulė paklausa, e, šių struktūrų paklausa būtent. Man atrodo, jog tam, kad mes nugalėtume šias kliūtis, būtina atsižvelgti į visus šios tris aspektus. Kitas dalykas yra regioninis požiūris ir koordinavimas. Tam, kad sukurtume vieningą rinką, būtina, kad visi valstybiniai projektai nebūtų veikiami nacionalinių interesų, todėl būtina bendradarbiauti tarp energetikos bendrovių, sprendžiant dėl tam tikrų skirtingų tarifų tarp skirtingų valstybių. Mes jau matėme gerų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui bendradarbiavimas tarp Višegrado valstybių, Per pastaruosius dviejus metus Vengrijos ir Rumunijos jungtis šiaurės pietų koridoriuje buvo įgyvendinta, tačiau reikia ir daugiau tokių jungčių. Antroji kliūtis yra autorizavimo proceso supaprastinimo būtinybė. Didžiuliams projektams veikti būtina, kad būtų sukuriamos atitinkamos lygiagrečios struktūros, kurios veiktų kaip vieno langelio principas, tam, kad būtų galima supaprastinti autorizavimo procesą. Kitas aspektas yra finansavimo infrastruktūros projektams paklausa. Ponas Čičesteris tai minėjo labai išsamei. Iki 2020 metų mums reikia skirti 200 milijardų eurų energetikos ir transporto projektams. Aš pats atlikau savo skaičiavimus dėl Nabuko projekto. Tai reiškia, jog reikės skirti 3 investicijas Nabukui per metus. Ir nors per Nabuko dujotiekį teka didžiuliai kiekiai dujų, mums yra nesunku atlikti skaičiavimus, kadangi mes jau vykdėme tokią analizę praeitie. Taigi matome, jog yra didžiulė investicijų paklausa, todėl mums būtinas stabilus, reglamentuojantis stabiliai reglamentuojanti struktūra, infrastruktūra. Taip pat tai reiškia, jog mums reikia naujų privačių infrastruktūrų ir kitų finansavimo šaltinių. Taigi būtent yra šie trys aspektai, kuriuos norėjau paminėti pranešėjui. Kitas dalykas, aš norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį į vidurio ir rytų Europos regioną. Man malonu, jog šie aspektai taip pat yra minimi pranešime. Matėme, kad dėl finansų krizės šis regionas atsilieka, todėl jo vystimasis yra ne tik ten gyvenančių žmonių labui, bet ir visos ES labui ir man atrodo, jog dėl to mums reikia ieškoti alternatyvių dujų šaltinių, vystyti šiaurės pietų koridorių ir atsikratyti izoliuotų rinkų. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, apie ką kalbėjo kolega Žado, kad mes turime suderinti šį dokumentą su kitais teisės aktais, kurie anksčiau jau buvo patvirtinti. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į diskusiją, kuri vyksta ES ir kuri tęsis ir šiemet. Uh, Tai yra diskusija dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo daugiau nei 20 procentų. Taigi, jeigu mes norime nuosekliai vykdyti savo užduotis, tai tuomet turime tuos ankstesnius tikslus turėti omenyje ir kalbėdami apie šį naują dokumentą. Ir e, mes turime nepamiršti. E, tų, e, tų sektorių, iš kurių tikimasi daugiausia, būtent energetikos sektoriaus, ypač kalbant apie klimato kaitos tikslų e, siekimą. Ir mes turime e, kalbėti apie tikslą 30 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo. Todėl aš norėčiau už, užduoti klausimą, kokie turėtų būti tie papildomi projektai, kurie bus vykdomi europiniu lygmeniu, jeigu mes norime pasiekti 30 procentų tikslo. Mes taip pat turime e, tur, turėti omenyje tai, apie ką minėjo Charles Chichester. Mes, norime, mes turime kurti e, švaresnę. E, visuomenė ir aš manau, kad šitas dokumentas turėtų taip pat atsižvelgti tuos dalykus. Kolega Balčytis. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, taip pat e, šiandieną buvo daug išsakyta apie bendros energetinės rinkos sukūrimą. Iš tikrųjų, mes ES valstybės politiškai esam vieningi, tačiau savo ekonominę prasme vis dėlto esam labai dideli konkurentai. Ir viena iš priemonių, dėl ko mes tokie esam, tai yra energetinių tinklų vieningos energetinės sistemos nebuvimas. Aišku, iš tikrųjų reikia padėkoti pranešėjui, kuris pateikė labai aiškiai ir įsamei dabartinę situaciją ir e, informaciją apie komunikatą. Tačiau prie energetinės rinkos sukūrimo būtų labai gerai žinoti, kaip sekasi gyvendinti atgalinio transportavimo galimybę, ypatingai dujų sektoriuje, nes ši sistema turėtų būti įdėkta per keletą metų, be jos mes neturėsime e, vieningos energetinės rinkos. Ir visiškai sutinku su savo kolegos e, Gerimo Karnišo patiktų pavyzdžių, kad nors ir trumpas e, e, energetinė jungtis, tačiau visiškai nėra jokio suinteresuotumo. Todėl manau, kad ir komisija, ir mums visiems reikėtų ieškoti būdų, kaip prie šių tinklų galėtų ateityje prisidėti ir privatus kapitalas savo lėšomis, nes bet koks energetinis projektas jisai ekonominės vertės arba ekonominės įperkamumo neturi. Antra, taip pat manau, kad būtina įtraukti vieną nuostatą, kad energetiniai tinklai jau šiandien egzistuojantis ir kurie bus sukurti iš ES pinigų neturėtų būti išnuomojami arba privatizuojami, prisidengiant kažkokio tai kito strateginio energetinio objekto statybą. Ir manau, kad pats pagrindinis turbūt irgi ateities klausimas tai atsinaujantis energetiniai šaltiniai. Mes turime rasti būdą, kaip suinteresuoti valstybės įgyvendinti ne tik tai prisimtus tinkslus, bet kad jie galbūt ir prisimtų daugiau Tai, bet čia yra ateities klausimas, o taip dokumentas yra, aš manau, įdomus ir mes ateityje turėsime dar turbūt gerų pasiūlymų, sukuriant vieningą energetinę rinką. Ačiū labai. Norėčiau suteikti žodį ponui Hilbrecht iš komisijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai e, susidomėjęs klausiau šitos diskusijos, norėčiau jums ir visiems kolegoms palinkėti gerų naujų metų, norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui ponui Sosa Wagner už jo teigiamą nuomonę, tačiau kadangi liko labai nedaug laiko, norėčiau trumpai paminėti tik tris dalykus. Pirmasis dalykas yra projektų pasirinkimo e, ir prioritetų pasirinkimo klausimas. Manau, kad mes turime pasimokyti iš praeities klaidų, praeitie dar padarėme klaidų, e, kuomet įgyvendinome transeuropinius tinklus prieš penkerius metus. Ir e, tuomet e, buvo elgiamasi tokiu principu, jeigu ir mano projektas e, bus. E, tame bendrame projekte, tai aš tada paremsiu bendrą projektą. O dabar turime nustatyti kitokius e, aiškesnius prioritetus ir dėl to komisija e, bando taikyti šį žiūrėjimo iš viršaus į apačią principą. Ir ponė Ek, tai, tai nėra priešingybė tam, kas siūlo nevyriausybinės organizacijos. Mes, turime, mes galime suvienyti šiuos požiūrius ir, ir tokiu būdu siekti tų prioritetų, kuriuos nustatė e, komisija. Tačiau mes taip pat turime nepamiršti ir lankstumo, kurio visi norime. Mes turime e, siekti prioritetų, o ir sudaryti sąlygas įmonėms. E, siekti tų prioritetų. Taigi mes neturėtume daryti tokios klaidos, kad e, siektume viską labai konkrečiai apibrėžti ir reguliuoti, kokie konkrečiai projektai tai turėtų būti. Tai turėtų būti palikta įmonėm. Toliau kitas svarbus klausimas yra licenzijavimo tvarka. Visi mes esame nepatenkinti tuo, kaip ilgai trunka leidimų išdavimo procesas. E, tačiau, ponė Čičester, e, tai nereiškia, kad mes dabar norime apriboti piliečių teises. Mes manome ir e, mus palaiko aplinkosaugos generalinio direktorato kolegos. E, mes negalime kalbėti apie poveikio vertinimus kaip atitinkamą atpirkimo ožį dėl to, kad per ilgai trunka E, leidimų išdavimo procesas. Ir mes norime sumažinti tą procesą iki maksimaliai penkių metų. Ir kad per penkerius metus turėtų būti pateiktas e, atsakymas, nesvarbu ar jis yra teigiamas ar neigiamas, kad paskui liktų laiko projekto realizavimui. Taigi griežtas e, leidimų išdavimo procesas piliečių teisų gerbimas ir taip pat ryštas darytis, imtis kažkokių naujų darbų, tai turėtų būti esminiai dalykai susiję su leidimo išdavimo procedūra. Ir mes. E, kol kas e, susidurėme su labai ilgu procesus dėl to, kad labai ilgai sprendžiam ar pasakyti taip ar ne atitinkamam projektui. Na ir trečias e, svarbus aspektas yra finansavimo klausimas. Yra aišku, kad e, didelė dalis investicijų turėtų būti iš privataus sektoriaus. Tai nėra e, kažkoks neaiškus klausimas ir manau, kad e, priežiūros institucijos ir reguliuojančios institucijos čia turės vaidinti taip pat svarbu vaidmenį vaidmenį nustatydamos atitinkamus tarifus. Praeitįje matėme, kad pagrind, pagrindinis prioritetas buvo toks, kad tarifai buvo mažinami tiek, arba labai mažinami dėl to, kad nen, buvo nenorima užklauti, užkrauti e, naštą vartotojams. Tačiau tinklų operatoriai nustojo investuoti dėl to, kad jie e, pamatė, kad jų investicijos neatsiperka arba atsiperka nepakankamai. Taigi mes dabar turime ieškoti kažkokio vidurio kelio, kad sukurtume paskatas investicijoms, bet tuo pačiu neužkrautume naštos vartotojams. Tai labai sudėtinga užduotis ir e, priežiūros e, institucijos būtent turėtų atlaikyti tą įtampą ir rasti atitinkamą sprendimą. Taip pat e, yra tokių sričių, kurios, kurioms mums nepakaks investicijų ir tai atsiskleidžia ir komunikate. Ir čia reikia e, kalbėti apie gerą patirtį susijusią su Europos Europos atstatymo atkūrimo fondų, iš kurio buvo finansuota 50 procentų projektų. Taigi, manau, kad ir ateityje mes galėsime dirbti tokiu principu, kad kiek įmanoma greičiau būtų įgyvendinami projektai. Na, o apie finansavimo galimybės mes dar turėsime pakalbėti. Dabar yra kalbama apie naujas obligacijas, naujas partnerystės, e, apie tiesioginės subsidijas e, ir kitas priemonės. Ir mes kol kas neturime galvoti tik E, kad kažkas yra gerai arba blogai, o turime ieškoti kažkokio vidurio kelio. E, komisija norėtų padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, sprendžiant šios klausimus ir 2011 metais mes ir toliau sieksime bendradarbiavimo ir sieksime į savo pasiūlymus įtraukti Jūsų išsakytus pasiūlymus, taigi dar kartą dėkoju. E, dėkoju kolegė Hercog, nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Matau, kad ir daugiau kolegų nori pasakyti dėl darbo tvarkos. Bus įdomu, ponė Hercog. Sorry Uh, Dėkoju, pirmininkė, atsiprašau, kad paprašiau žodžio. Man atrodo, jog šios diskusijos yra vienos iš pačių svarbiausių. Ir būtina atsižvelgti į tai, kad vasario pirmą dieną taryba renks ministrų pirmininkų lygio diskusijas šią temą. Ir man atrodo būtų puiku, jeigu mūsų komitetas turėtų galimybę pirmiausia suteikti žodį visiems norintiems pasisakyti šią temą. Antra, dar svarbiau, reikėtų surasti būdą, kaip rašytinę formą išreikšti mūsų komiteto nuomonę šiame labai svarbiame susitikime, kuris vyks vasario pirmą dieną Vengrijoje, kur dalyvaus ministrai pirmininkai energetikos vadovų susitikime. Ačiū. Kolega von Nistelroj, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Ar kalbėtojų sąrašas, kuriame liko aštuoni kalbėtojai, išliks Ar tie žmonės, kurie dabar negavo žodžio, kitą kartą galės gauti žodį pirmieji? Taip, sako pirmininkas, taip ir padarysime, ponė Žado. Taip, ponė pirmininkė, dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad aš uždaviau konkretų klausimą komisijai. Aš norėjau paklausti, kaip, pagal kokius kriterijus ji uh, sudarė programą, nes žinome, kad 2010 metais nebuvo imtas atitinkamų priemonių ir kol kas e, niekas nesureagavo į tai, kad komisijos programa visiškai netitinka parlamento pasiūlymų. E, Pone komisijos atstovę norėčiau, kad iš šį klausimą atsakytume mums raštu, nes tai yra tikrai labai svarbus klausimas, kurio negalima taip praleisti negirdomis. Taigi, kalbėtojų sąrašas išlieka ir sekretoriatas atsižvelgs į šį kalbėtojų sąrašą kitos diskusijos metu ir kolegos, jeigu jie tik dalyvaus posėdė, gaus žodį pirmieji. Toliau šeštas mūsų darbo tvarkės punktas, tai yra balsavimas. Balsuosime dėl kolegos Belet pranešimo. Norėčiau paprašyti iš karto pradėti balsuoti. Tikiuosi, kad aparatūra veikia, taigi pradedame iš karto balsuoti, kas, bal, kas už 21 pakeitimą. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 22. E, norite patikrinti? Gerai, tikriname elektroniniu būdu. 21 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Kas atsitiko? Neveikia aparatūra? Mhm.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 Dar kartą balsuojame. We can do it once again. That's okay. Once again, number 21. The vote is open. 21 pakeitimas. Pradedame balsuoti. E e Kažkas neturi kortelės, vieno EPP narių yra per daug. Dabar jau gerai. Taigi balsavimas baigtas vienu socialistų frakcijos nariu yra per daug. Mr. Goebbels, they have no card. That means 26. Atsiprašau, vienas socialistų partijos narys neturi kortelės, taigi reikia pridėti. Taigi 27 už, tuomet reiškia, kad priimta. 22. Kas už, prieš, susilaikė. Atsiprašau padariau didelę klaidą. 22 pakeitimas atkrenta. Balsuojame dėl 23 ir 8 pakeitimų kartu. Taigi kas už? Prieš susilaikė priimta. 20, 25 kas už? Prieš susilaikė priimta. 24 38, 43 ir 49. Kas už? Atkrenta. Tikriausiai turėjau per ilgas atostogas. Numat 10. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 46 atkrenta, ar ne? 47. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 11 kas už su žodiniu pakeitimu, kas prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas atkrenta. Ne. Balsuojame dėl 13. Kas už? Dėl 13 ir 14 balsuojame kartu. Ir dėl antrojo kompromiso balsuojame kartu. Ir dėl 19 ir 66. Taigi dėl visų šitų balsuojame kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Dabar vėl atkris keletas pakeitimų. Balsuosime už 16, 17 ir 18 pakeitimus, kas už, prieš, susilaikė primta. Taigi vėl atkris keletą pakeitimų. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 61 kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 67 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, Patikrinsime 67. Balsuojame. And... Okay. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Vėl atkrenta daug pakeitimų iki penkto kompromiso, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. žodinis pakeitimas dėl penktosios konstatuojamosios dalies. Kas už? Prieš? Susilaiko primta. 27. Kas už? Prieš? Susilaiko primta. 29 kas už. 29 atkrenta. 29. Ne, balsuojame dėl 29, jis neatkrenta, buvau teisus. 29 kas už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. Pirmas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau atkrenta keli pakeitimai. Trečias. Kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau atkrenta. 33, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau antras, penktas ir žodinis pakeitimas dėl 10a, dėl 10a konstatuojamosios dalies. Balsuojame dėl antro ir dešimto A žodinio pakeitimo. Yeah, five falls. Yeah, approved. No. But we vote on the oral amendment of Mr. And number two. Yeah, on block deficit. Oh, it's only necessary to, to vote on ten. Reikia balsuoti tik dėl šimtosios, dešimtosios A konstatuojamosios dalies žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš? Priimta. Toliau šeštas, kas už? prieš susilaikė priimta. 7 ir 35 identiški pakeitimai, kas už, prieš susilaikė priimta. 36 kas už, prieš susilaikė atmesta. 39 kas už, prieš susilaikė atmesta. 40 kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau atkrenta keli pakeitimai. Dėl balsuojame dėl devinto, ne, jis atkrenta. Turime balsuoti dėl devinto pakeitimo, ar ne, ponė pranešiau. Taigi balsuojame dėl devinto, kas už, prieš, sus, susilaikė, priimta. Na ir galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. And closed. Balsavimas baigtas. 45 už, 4 prieš, taigi patvirtinta. One more, one more, please. One more, Ms. Goebbels. And... Reikia priskaičiuoti pono Goebbelsą. Na ir galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Close? No. Close? And adopted same vote, Mr. Goebbels. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi sveikinu pranešėją. Ir dabar balsuosime dėl kito pranešimo. Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Angelika Nibler yra autorė. Dokumentai yra pateikti. Pirmasis kompromisas pritarėme. Prieš susilaikė, priimta. Trečias už, žodelis SND, an addition, yra dvi klaidelės. Niekas nesiūlė tokio papildymo, bet tai buvo siūlomas kaip pakeitimas. Be to, dėl kokios priežasties tai buvo daroma. E, šita ekspertų grupė nenagrinėja e, energetinio e, atominio saugumo klausimų, taip kaip teigiama čia. Ir jeigu nepritariama tam keitimui kaip pakeitimui, o ne kaip papildymui, tai kitas dalykas, čia nėra papildymas, yra pakeitimas. Mums nesvarbu, ar tai bus pakeitimas ar papildymas, Tačiau e, atominis saugumas taip pat ir šioje bendradarbiavimo taryboje, taryboje yra labai svarbus dalykas ir todėl aš siūlyčiau balsuoti prieš. Taigi balsuojame dėl trečiojo kaip dėl papildymo. Atsiprašau, kaip pakeitimo ir dėl to gali kisti jūsų nuomonė. Kas pritarė pakeitimui, o ne papildymui? Šilaikė. Atmesta. Ketvirtas. Atskiras balsavimas. Pirmoji dalis už, prieš, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Atmesta. Penkta. Už, prieš, pritarta. Šeštas. Už, prieš, susilaikė priimta, septintas už, prieš susilaikė atmesta, aštuntas priimta, antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta, vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš priimta. 16 už, prieš priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaikė atmesta. 21 už, prieš priimta. 22 už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis elektroninis balsavimas. Baigiam. Rezultatas. Šeši sulaikė. Taigi sveikinu kolegę. Kitas klausimas. Nieko balsavimo, nieko neliko. Puiku. Todėl dirbame toliau. Grįžkime prie darbo atvarkės, prie penktojo klausimo. Penktasis darbo atvarkės klausimas. Kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas. Kolegė Belet Taigi jisai labai yra išmanaus skyriaus atstovas. Dėkoju pirmininkė, atsiprašau, kad dar kartą turiu pasisakyti. Kalbame apie kultūrą ir kūrybinį sektorių, kaip reikėtų išlaisvinti jų kūrybinį potencialą. Taigi pirmiausia, reikėtų pasakyti keletą žodžių apie tai, kas tai yra kultūra ir kūrybinis sektorius. Mes kalbame kaip, čia kaip, apie meną kaip tokį, apie meno kultūrą, apie kultūros paveldą ir taip toliau. Tačiau taip pat čia mes kalbame apie filmų pramonę, apie video pramonę, televiziją, radijo, video žaidimus, naujasias žiniasklaidos priemonės. Ir svarbiausia, kuomet kalbame apie kultūrą ir kūrybinės, kulti, kur, kur, kūrybinį sektorių, mes kalbame apie architektūrą, dizainą, tam tikrus posektorius, kaip grafinis dizainas ir taip toliau. Taip pat platesnė prasme mes kalbame ir apie turizmo ir naujųjų technologijų aspektus. Taigi iš tikrųjų tai yra labai e, svarbi pramonė, jeigu galėtume tai pasakyti. E, taip pat norėčiau prisiminti komisijos žalėją knygą. Komisija joje kalbam, kalba apie didelį ekonominį potencialą, kurį turi ši pramonės šaka. Tai yra vienas iš dinamiškiausių Europos ekonomikos sektorių ir cituoju 2,6 e, procentų, e, būtent 2,6 procentus kultūra ir kūrybos sektorius prisideda prie ES ekonomikos kasmet. Mes čia kalbame apie 5 milijonus žmonių, e, kurie e, šiame sektoriuje dirba visoje Europos Sąjungoje. Ir žinoma, čia svarbiausia kalbame apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės. E, tai yra tie, kurie yra svarbiausi ir ank anksčiausiai pradedantis vaidinti savo vaidmenį šiame sektoriuje, kuomet mes kalbame apie naujų tendencijų vystimą, naujų technologijų kūrimą ir panašiai. Dabar pereinu prie šio pasiūlymo, prie nuomonės, kurią parengėme ir kurią turite prieš savo akis. Žinoma, kultūra ir kūrybos sektorius susidūrė su didžiuliais iššūkiais. Žinoma, mes norėtume pateikti atsaką į šios iššūkius ir padėti su jais susinoroti. Pirmiausia, čia mes darome aiškę nuorodą į skaitmeninę darbo tvarkę, kuri yra puikiai žinoma šiam komitetui. Tai yra viena iš septynių pagrindinių ES 2020 e, m. iniciatyvų. Kodėlgi mes čia kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę? Mes kalbame apie komisijos iniciatyvą sukurti tikrą bendrąją rinką, internetiniam turiniui ir interneto paslaugoms. Tai yra labai svarbu kultūrai ir kūrybos sektoriui. Mes kalbame apie saugias ES internetinės paslaugas, saugų internetinį turinį ir žinoma taip pat apie pakankamą plačios šio ryščio e, gebėjimo potencialą. Ta būtina pabrėžti, kalbant šią temą, kadangi tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, kurį būtina vystyti tam, kad plėtotųsi kultūros ir kūrybos sektorius. Uh, Antras aspektas yra e, gebėjimas pasinaudoti finansavimo šaltiniais. Žinoma, aš nesikartosiu apie tai tame pranešime. Tai, tai yra daugiau mažiau panašu ar paralelu. Labai svarbu, kad mažos ir vidutinio dydžio įmonės uh, veikiančios kultūros ir kultūros sektoriuje kenčia nuo, sakyčiau, chroniško nepakankamo finansavimo. Taigi būtina kurti inovatyvius finansų instrumentus, tokius kaip rizikos kapitalas, rizikos pasidalinimo instrumentai. Aš jau kalbėjau apie, apie šios pavyzdžius, kalbėdamas apie inovatyvius finansų instrumentus teikdama šią nuomonę, nebūtina visa, viso šito kartoti, tačiau labai svarbu, kad ES imtųsi veiksmų šioje srityje, kadangi čia mes taip pat kalbame apie tarp, tarp valstybinės veiklos potencialo išlaisvinimą. Būtent kalbant apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės, kurios aktyviai veikia šioje srityje. Taigi būtina sustiprinti uh, šių kultūros ir kūrybos e, sektorių vaidmenį, keičiantis e, potencialų, bendradarbiaujant tam, kad būtų galima įvykdyti šios tikslus. Toliau, vienas iš svarbiausių aspektų, e, kalbant apie kultūros ir kūrybos sektorių, yra intelektinio intelektinės nusavybės teisių apsauga. Pirmininkė, iš tikrųjų tai yra labai svarbus aspektas. Šis komitetas ir komisija sprendžia šiuos klausimus, tačiau labai svarbu dar kartą pabrėžti šį aspektą, kalbant apie kultūros ir kūrybos sektorių. Žinoma, čia pagrindinis nerima kelintis dalykas yra tai, jog reikėtų pasiekti puikaus balanso, viena vertus tarp to, jog būtina apsaugoti kūrybinius produktus viena vertus ir kita vertus būtina skatinti naujas paslaugas, taigi mums būtina surasti tinkamą balansą tarp šių dviejų poreikių. Netolimoje ateityje mums reikia balanso reguliuojančiojo instrumentų ir komisija dirba ties tuo, kad būtų galima tinkamai valdyti intelektinės nusavybės teises, tam, kad galėtume palengvinti tarp valstybinį bendradarbiavimą interneto paslaugų srityje. E, taigi labai svarbu skatinti daugia teritorinių licencijų naudojimą, licencijų, kurios tiktų ne vienam konkrečiam regionui ar konkrečiai valstybei, tačiau kurios galiotų tarp valstybių tam, kad būtų galima apsaugoti kūrybinį darbą. Pirmininkė, norėčiau pasakyti dar apie vieną paskutinį aspektą susijusiu su šią nuomonę, kurią mes parengėme. Tai yra fiskalinis klausimas susijęs su PVM. Šiandien daugelie valstybių narių verslininkai aktyviai veikiantys kultūros ir kūrybi, kūrybos sektoriaus srityje e, turi veikti pagal senamadišką PVM režimą. Vienas iš pavyzdžių būtų tai, jog e, PVM yra apskaičiuojamas popierinėse apskaitos knygose e, O kuomet tai į, čia kalbame apie internetinį turinį, PVM sudaro nuo 19 iki 21 procento, e, kai tuo tarpu popieriuje PVM sudaro apie 0 procentų, taigi būtina atsižvelgti į šį aspektą, kalbant apie PVM. Pirmininkė, taigi toks būtų trumpas aptarimas pagrindinių pastebėjimų, kuriuos mes siūlome komitetui. Žinoma, mes turėjome apsiriboti atsižvelgiant į administracinius suvaržymus rengiant šią nuomonę, tačiau mes e, atsižvelgėme į visus pasiūlymus, ne tiek į e, kultūros komitetų ir kitų komitetų pasiūlymus, taigi mes dabar esame pasirengę apginti savo pasiūlymą taip pat ir kultūros komitete. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kolegė Batija Dikačit. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> bueno. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Beretui už šią nuomonę. Tikrai pasirinktas tik tikra tinkama kryptis. Mes galime bendradarbiauti, bendradarbiavimą ir kultūros komitete jau ilgą laiką. Keletas pastabų. Globalizacija nulėmė, kad šios paslaugos turi būti globaliai vertinamos. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad yra labai daug pramonės sričių, kurios yra susijusios su šia veikla. Tačiau viskas ateityje priklausys nuo to, nuo to, kaip mes sugebėsime išnaudoti šį potencialą ir skatinsime inovacijas. Todėl būtina, kad vietos uh, nacionalinės ir Europos institucijos sukurtų tinkamas prielaidas, paskatas ES e, kultūros srities darbuotojams. Iš tikrųjų, Beleto pasiūlymai yra priimtini ir aš pritariu jo nuomoniai, kad kultūra taps vis svarbesnė, kuriant naujas darbo vietas. Tačiau vis dėlto yra labai daug sąryčio taškų su kitomis pramonės šakomis, ne tik su kultūra. Ir tos kitos sritys gali būti labai svarbios ekonomikai, kuri neteršia aplinkos, tačiau sukuria ekonominę vertę. Žinoma, aš pritariu ir pranešėjo nuomoniai dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Šias teisės reikia saugoti, kad e, žmonės apskritai užsimtų kūrybinę veiklą. Tačiau e, tu reikia užtikrinti pusiausvyrą, kad tie, kuriems yra kuriamas šis produktas, galėtų uh, naudotis inovacijomis. Žinoma, aš pasisakau už kultūros sritį apskritai, tačiau manau, kad šis klausimas kultūrai yra apskritai labai svarbus, svarbu užtikrinti kultūros srityje papildomas darbo vietas, bet nepamiršti, kad kultūra apriepia ir kitus aspektus, tai yra intelektinį potencialą, kultūros e, paveldą. Ir reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp inovacijų, galimybės naudotis inovacijomis ir tarp intelektinės nuosavybės apsaugos. Taigi aš taip pat esu uh, pasirengusi bendradarbiauti, kaip tai darėme anksčiau. Manau, kad puikiai bendradarbiausime ir ateityje. Mačados. Köszönöm, elnök úr. A kulturális és kreatív iparágak, ahogyan a jelentéstevő... Ačiū pirmininkė. Kultūros ir kūrybos pramonės šakos, kaip pasakė pranešėjas, yra labai svarbus sektorius tam, kad galėtume skatinti Europos ekonomikos augimą. Jeigu kalbame apie Europos kultūros ir kūrybos sektorių, tuomet mes turėtume surasti tinkamą aplinką kultūrai ir kūrybos sektoriui. Komisijos žalioji knyga nustatė tam tikras sritis, kurios dar turi potencialo tobulėti. Ir konsultacinio proceso metu sulauktos pastabos aiškiai nurodė, jog dar yra vietos, kur tobulėti. Skaitmeninė darbo tvarkė yra to pasišventimo ženklas ir todėl aišku, kad mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms taps lengviau prisidėti prie kultūros ir įvairovės skatinimo ir kultūros ir kūrybos sektoriaus vystimo. Kaipgi mes galėtume padaryti gyvenimą lengvesnį mažoms ir vidutinėms įmonėms? Mes turėtume sukurti tam tikrą reguliuojančiąją aplinką, kuri leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms lengviau judėti. Būtent reikėtų e, sumažinti fiskalinį administracinę naštą, taip pat reikėtų e, pagerinti vartotojų apsaugos priemonės. Taip pat reikėtų remti tam tikrus veikėjus šioje pramonės srityje, iškai dirbančius darbuotojus, e, verslininkus ir taip pat skatinti kitą veiklą. Mes turėtume sukurti naujus mokslinius tobulumo centrus, skatinti jų veiklą ir, kaip jau sakė mano kolega, mes turėtume atrakinti ar išlaisvinti mažų ir vidutinio dydžio įmonių potencialą šiame sektoriuje. Dėkuoju. Dėkuoju toliau kolegė Ulfskok. Eh, tak, herr ordförande, som eh, eh, bland annat. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip buvusi kultūros ministrė, aš aišku aktyviai veikiu šioje srityje ir čia mes susidurėme tikrai su puikiu pasiūlymu Todėl yra labai svarbu e, rasti subalansuotą požiūrį tarp kultūros ir švietimo sektorių. Iš tiesų taip pat turi būti subalansuoti valstybių narių veiksmai, ką jas daro iš savo biudžetų ir e, privačios iniciatyvos e, tai yra kultūros pramonės iniciatyvos. Taigi čia reikia siekti pusiausviros. Valstybių biudžetas turėtų prisimti atsakomybę už kultūros institucijas, kultūros įstaigas, kurios veikia šiame kontekste. Taip pat turime, e, reikia užtikrinti, kad mokslinių tyrimų institucijos galėtų bendradarbiauti su privataus sektoriaus atstovais. Taigi mes turime kalbėti ne tik apie mokestinius klausimus, pavyzdžiui, PVM. E, mes turime paremti kultūrą, tačiau taip pat turime užtikrinti, kad valstybės narės prisimtų savo atsakomybės jo, nes būtent valstybės narės yra atsakingos už finansavimo struktūrą, kuri padėtų siekti kokybės šioje srityje. Dėkoju, toliau steiksiu žodį komisijai. Ponas Paskva. Dėkui, Žasulo, važinį, man predsedajūci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš savo patirties darbo švietimo ministerijoje norėčiau pateikti keletą pasiūlymų šiam dokumentui. Jeigu mes norime tikrai paremti kultūrą, tai tuomet reikia didelį dėmesį kreipti į intelektinės, intelektinės nuosavybės apsaugą visame pasaulyje, nes mes nuolat susidurėme su šia problema reikia apsaugoti intelektinę nusavybę, patirtį žinias, todėl yra labai svarbu saugoti šias teises. Toliau kitas pasiūlymas. Būtų toks, mes turėtume šią sritį, šiai sričiai netaikyti e, PVM, tačiau šou verslas turėtų būti traktuojamas kitaip e, negu ta kultūros e, sritis, kuri remia mokslinius tyrimus ir inovacijas, naujoves. Nes iš vienos pusės mes susi, susidurėme su kūrybingumu ir e, šau pramonė iš kitos pusės, pavyzdžiui, e, muzikinių plokštelių platinimo pramonė, kuri yra pramoginė kultūros pavyzdys. Merci, monsieur le, le président. Merci aussi, monsieur le. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju, dėkuoju pranešėjui. Jūsų komitetas nagrinėja ir žalėje Europos knygos, žalėje Europos komisijos knygą. Tai visą tai rodo, kad mes norime išlaisinti tą kūrybinį potencialą ir užtikrinti, kad visos e, e, paslaugos būtų apjungtos į vieną bendrą politinę strategiją. Taigi e, jūsų nuomonė mums yra labai svarbi, siekiant užtikrinti, kad šita pramonės, pramonė klės, klėstėtų. Mes manome, kad reikia bendradarbiauti ne tik tai atskiriems komisijos padaliniams, bet ir atskiriems parlamento komitetams. Todėl manau, kad ši žalioji knyga užtikrins galimybę bendradarbiauti komisijos padaliniams. Jūs savo nuomonėje nurodote į tam tikras e, probleminės sritis. 350 įvairiausių pasiūlymų buvo pateikta, kai buvo konsultuojamasi su visuomenė. O tai reiškia, kad e, reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, o be to užtikrinti ir, ir finansavimą e, įmonėms reikia už surasti atitinkamą pusiausvyrą tarp intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir tarp konkretaus turinio reikalingi konkretus ekonominiai modeliai skatinant skaitmeninę darbo tvarkę. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu ap susijęti skirtingas politinė, politikos sritis, kad įvairiose administracijose lygmenyse būtų koordinuojama, padedama vieni kitiems. Visa tai yra, tai priklauso ne tik tai nuo ES, bet ir nuo nacionalinių ir regioninių lygmenių. Visi turi vieni kitiems teikti paramą. Tikoju, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad sausio 18 dieną 12 val. galite dar siūsti savo pakeitimų siūlymus. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Politiniai išbandymai ir biudžeto ištekliai siekiant tvarios ES po 2013 metų. Mes norime viešose diskusijose aptarti šį klausimą po to, kai E, parlamentas nusprendė sukurti atskirą darbo grupę ir įgalioja ją įtraukti atskirų, įtraukti mm, kitus komitetus į šią veiklą. Gruodžio pabaigoje koordinatoriai nusprendė pateikti oficialią nuomonę supaprasintą procedūra, todėl buvo parengta nuomonė, ji yra jums išdalinta, dokumentas yra parengtas atsižvelgiant į mūsų ankstesnius dokumentus. Norėčiau padėkoti sekretoriatui už nuveiktą darbą. O dabar mes turėtume užbaigti šį dokumento rengimo darbą. Aš nenorėčiau komentuoti, kas šiame dokumente parašyta. Trumpai pasakysiu, kad čia yra kalbama apie energetikos, pramonės, mokslo, politikos klausimus, taip pat e, erdvės tyrimo politikos klausimus. Čia buvo bandama atkreipti dėmesį į tai, kad mums labai svarbu e, atkreipti dėmesį į finansavimą, į form, formuluojant biudžetą pramonės politika buvo aptarnėjama įvairiose diskusijose. Kalbant apie mokslinius tyrimus, buvo teigiama, kad reikalingi bus papildomi finansiniai ištekliai ne tik tai pagal vykdomas programas. Taigi jokios politikos negalėsime gyvendinti, jeigu mes neskirsime lėšų, sakykime, moksliniams tyrimams ir technologijoms ir Savaime suprantama, kad e, jeigu lėšų stiks, tai mes negalėsime įgyvendinti ir erdvės tyrimo projektų. Reiškia, visą tai reiškia, kad reikia ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Mes neturėtume grįžti prie atskirų temų dar kartą šioje diskusijoje. Aš norėčiau, kad frakcijų atstovai informuotų apie savo nuostatas labai trumpai ir kad po to procedūrų metu mes atliktume tik tai tai, kas yra reikalinga pagal procedūras. Siūlyčiau negryžti prie atskirų klausimų, reikėtų sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kurie yra labai svarbus, galvojant apie finansavimą. Kolega Grantė, dėkoju. Aš norėčiau nedaryti, neprisidėti prie to, kad viskas taptų dar labiau problemiška. Atsimenu apie lėšų paiešką Galilėjo e, satelitinės programos įgyvendinimui. Galbūt reikėtų aiškiau suformuluoti 12 punktą ten, kur yra kalbama apie finansavimą, kad mes komisarum palengvintume jo dalę kadangi ten atrodo yra įvairiausių niuansų. E, tas reikal, reikalavimas at, matyti atskirą finansų eilutę, taip kaip buvo numatyta mažoms vyriausybėms pagal 7 punktą. Dėkuoju toliau, ponė Rija Madurė. Sí, muchas gracias, presidente. Desde luego estando de acuerdo. Dėkuoju, ponė pirmininkė pritariu šiam pasiūlymui, kad šis klausimas būtų nagrinėtas su paprastinta procedūra. Norėčiau pasakyti, kad kai ką užsirašiau, norėčiau patikslinti kai kuriuos punktus, nes iš esmės man patinka šis pranešimas, tačiau yra keletą punktų, kur, man atrodo, formuluotės nėra e, dar pakankamai tinkamos. Taigi aš norėčiau pateikti jums e, tam tikrų pasiūlymų iš, dėl formuluočių iš mūsų frakcijos ir jūs galbūt galėsite pažiūrėti, ar, gali, ar galėsite įtraukti tas fo, formuluotės į savo pranešimą. Pone Kavaljo. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad ši diskusija yra labai svarbi. Ir tam tikrų būdų mes dabar rengiame Europos ateitį nuo dabar iki 2020 metų. Mums reikia būti ambicingiams tam, kad sukurtume naują biudžetą ir tam, kad galėtume atremti daugybę mūsų laukiančių iššūkių. Norėčiau dabar susikoncentruoti ties ES finansavimo kriterijais. Norėčiau patikinti komitetą, kad mes diskutavome apie pagrindinius kriterijus ir aš kovojau dėl to, kad mes turėtume turėti tokį biudžetą, kuris atitiktų mūsų politinę darbo tvarkę. Šiuo metu biudžetas netitinka mūsų politinės darbo tvarkės. Taigi ateityje mūsų biudžetai turėtų atitikti mūsų politinę darbo tvarkę, kuri atitiktų ES 2020 strategiją ir atsižvelgtų į ES pagrindinės iniciatyvas. Kitas pastebėjimas. Biudžetas turėtų sugebėti susidoroti su socialiniais iššūkiais. Ir visi mūsų darbo tvarkės punktai ITRE komitete yra susijęs su socialiniais iššūkiais laukiančiais mūsų. Trečiasis kriterijus yra turėti tai, ką jūs pabrėžėte savo pranešime, būtent lankstumą. Ir čia reikėtų supaprastinti biudžetą, reikėtų supaprastinti procedūras moksliniams tyrimams. Taigi būtina pažiūrėti į šią biudžeto dalį. Paskutinis kriterijus tikriausiai bus pirmasis kriterijus, kuris apspręs, kokios bus finansavimo strategijos ir kokia bus pridėtinė vertė Europai. Kur bus veiksmingiau leisti lėšas ar ES lygių, regioninių ar nacionalinių lygių. Ir mes matome, kad didžiausią pridėtinę vertę teikia moksliniai tyrimai, inovacijos ir panašus dalykai. Taigi mes turėtume pabrėžti šių dalykų pridėtinę vertę. Būtent tai yra tos temos, su kuriomis mes dirbame šiame mūsų komitete. Taigi tokie būtų klausimai, kuriuos aš norėčiau pabrėžti, būtent horizontalūs klausimai susijęs su ES biudžetu. Dėkoju. Dėkoju toliau kolega Odi. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau išreikšti savo apgailestavimą, kad, kad nagrinėjamas šis pranešimas su paprastinta tvarka, man atrodo, yra svarbu teikti pakeitimus, nes tai yra labai svarbus dokumentas, dokumentas, kuriuo kreipsimės į komisiją. Taigi mes čia kalbame apie politinius iššūkius, tvarios ES politinius iššūkius dėl antrojo punkto, kur kalbama apie ilgalaikės programas, čia reikalavimo lankstumo biudžete. Mm, aš pats pasiūlyčiau tokią idėją, kad ES turėtų pamastyti apie galimybę daryti biudžeto, atitinkamas biudžeto investicijas, tai yra pagalvoti apie atitinkamą biudžeto modalumą, lankstumą, panašiai kaip veikia įmonių biudžetas. Uh, Taigi, tokiu būdu ES galėtų investuoti į daugiametės programas. Toliau ketvirtame punkte norėčiau patei, pasiūlyti tokį dalyką. Čia yra kalbama apie viešojo sektoriaus lėšas ir čia, manau, turėtume labiau akcentuoti mokslinius tyrimus. ir Europos energetikos infrastruktūros projektų finansavimą, nes e, dažnai būtent tas energetikos infrastruktūra valstybėse narėse yra remiama automatiškai per rinką. Taigi norėčiau šiek tiek pakeisti formuluotę šio punkto, reiktų pasakyti taip, kad e, energetikos infrastruktūrai reikia viešojo sektoriaus lėšų ir paskui būtų galima dar patikslinti, pavyzdžiui, pridėti, kad tiems projektams, kurių nefinansuoja rinka. Toliau, e, kalbant apie mokslinių tyrimų finansavimą, čia yra kalbama apie 1 procentą BVP. E, arba bent jau aš taip supratau, kad e, ateityje bus norima europeizuoti mokslinius tyrimus, tai yra, kitaip tariant, e, bus analizuojama, kas vyksta valstybėse narėse ir kas vyksta Europos Sąjungoje ir bus bandoma geriau paskirstyti užduotis Europos lygmenių aštuntame ir dešimtame punkte taip pat reiktų kalbėti apie finansavimą ir negalima apriboti jau dabar vykdomų projektų. Vienuoliktame punkte kalbėčiau apie labai greitą, labai didelį greitį, o ne tik apie didelį greitį. Pateiksiu raštu šiuos pakeitimus pirmininkas, šitą paaiškinsiu, aš kol kas laukiau Aišku, visi jūs turite teisę teikti pakeitimus, mes taip susitarėme su koordinatoriais, tik tai pati procedūra bus greitesnė. Tai reiškia, kad pakeitimai turės būti pateikti anglų kalba, toks buvo susitarimas ir e, pakeitimų pateikimo terminas bus iki sausio 18 dienos pietų 12 valandos. Ir jūs jau dabar pa, pateikėte pakeitimus ir mm, mm, norėčiau siūlyti koncentruotis į politinius aspektus, bet jūs tą ir darote. Paul Rubich. Norėčiau e, pabrėžti, kad reikia kalbėti ir apie nuosavus išteklius. Ir mes e, taip pat turime kalbėti apie tai, kad e, mes turėtume biudžeto išteklius, biudžeto pajamas e, panaudoti atitinkamams veiksmams ir projektams. Dėkuoju, Klot Turmes. Äh, äh, Visų pirma, norėčiau palinkėti gerų naujų metų visiems kolegoms, kurių dar nemačiau, kurių negalėjau pasveikinti asmeniškai. Manau, kad tai bus tikrai sudėtingas dalykas išnagrinėti visus pakeitimus, teikti pakeitimus e, supaprastinta skubė tvarka. Man atrodo, kad tekstas yra pakankamai geras ir manau, kad mums nereiktų čia leistis į detalės e, nes kitaip vėl bus 150 ar 200 pakeitimų ir bus neaišku, kaip juos visus įtraukti į tą tekstą. Todėl man šiek tiek neaišku, kaip mes turėtume įgyvendinti tą supaprastintą procedūrą, kokie yra galutiniai terminai, galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kaip viskas vyks ir kas bus, jeigu bus pateikta 150 pakeitimų, tai kaip jie bus visi e, įtraukti į dokumentą, nes nėra net šešėlinių pranešėjų. E, Tai tiesiog yra esminis klausimas, kad žinočiau, kiek reikia dar dirbti prie šio dokumento. Koordinatoriai taip nusprendė, o tu esi vienas iš jų. Buvo siūloma uh, tiesiog e, siūsti tą, tos pranešimus, tos pakeitimus. Tačiau svarbiausias dalykas, kada mes pradėsime formuluoti tuos pakeitimus, kiek ir kokių. Būtų gerai, jeigu nebūtų daugiau kaip šimtas ar 150. Reikėtų sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Pirmiausia, kad aš su sekretoriatu pagalvočiau, kaip reikėtų juos apibendrinti, o jeigu nepavyktų, tuomet mes turėtume dėl jų balsuoti yra matytas konkretus balsavimo terminas, tai būtų sausio 27 diena. Teisingai buvo pastebėta, kad jeigu pakeitimų bus daug, tai situacija taps sudėtinga. Tačiau pažvelgus į tekstą, į mūsų tikslus, į kryptį ir e, išklausęs šių pastabų, manyčiau, kad vis dėlto mes įveiksime tą darbo naštą. Eh, Pirmininkė, mano frakcija pateikė daug pakeitimų siūlymų. Aš ir kolega Kavalio jau minėjo apie kai kurios dalykus ir paminėjo, kad mes turime apsispręsti dėl procedūrų ir vadovautumėmės sveiku protu ir nepateiktume šimtus pasiūlymų. Mes pateikėme nedaugiau kaip aštuonis ar dešimt pakeitimo siūlymų, daugiau jų nebus, galbūt vienas kitas. Kaip jau minėjome, mes sutelkėme dėmesį į svarbiausius klausimus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Tas dokumentas turi išlikti, jo nereikėtų iš esmės keisti, o po to sekretoriatas ir pirmininkas galėtų tuos pakeitimų siūlymus peržvelgti ir surasti bendrą vardiklį. Dėkoju. Aš norėčiau paprašyti, kad frakcijų koordinatoriai taip pat derintų savo veiksmus, kad prieš pateikiant pasiūlymus būtų padaryta tam tikra atranka. Tai palengvintų mūsų darbą. Plaska. <coughs> Ačiū. kolegė Nikita mes išanalizavome šitą ataskaitą ir manome, kad reikėtų pakeisti keletą dalykų. Iš tikrųjų, ES turi suformuluoti ilgalaikius tikslus iki 2050 metų, tačiau atsižvelgiant į susidaręčią ekonominę padėtį ES ir turint omenyje netikrumą, vis dėlto reikėtų skirti trumpalaikę ir ilgalaikę politiką. Vienas dalykas yra e, trumpalaikiai ir vidinės trikmės tikslai ir ilgalaikiai tikslai. Mūsų informacinėje visuomenėje manome, kad plačiai juostis internetas turėtų būti ES vienas iš pagrindinių tikslų, tačiau su tuo yra susijęs iniciatyvų klausimas. Mes siūlytume, kad šioje nuomonėje būtų atsižvelgta į tas iniciatyvas, kurios galėtų būti darbo vietų kūrimo variklis. O kalbant apie kosminius, kosminės erdvės tyrimus, tai mes pažvelgėme į Lisabonos strategijos nuostatas šiuo klausimu ir manome, kad reikėtų siekti geresnio ES ir JAV bendradarbiavimo, kad nebūtų kartojamas tas pats darbas šioje srityje. Tokie mūsų pagrindiniai pakeitimai, žinoma, mes pateiksime ir daugiau jų iki numatytos datos, tai yra iki sausio 18. Very, very... Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai pasisakysiu. Aš manau, kad ITRE komitetas nori susilaukti sėkmės ir jūs kaip pranešėjas taip pat norite susilaukti sėkmės mūsų vardu šiuose ilgose dėrybose. Taigi mes turime mėginti pasiekti tokią poziciją, kurioje mūsų nuomonė būtų vieninga. Tol, kol būsime vieningi, tol mes turėsime galimybę pasiekti savo tikslų dėl visų mūsų pozicijų, ne tik dėl šios. Taigi visi pakeitimai turėtų atitikti 2011 metų biudžetą, tam, kad mes galėtume rasti visus įmanomus būdus, kad šie pakeitimai taptų vieningi ir kad jie taptų šiurio komiteto prioritetais per ilgalaikį laikotarpį. Aš manau, kad tikriausiai būtų labai naudinga jeigu kai kurie nariai esantys ir biudžeto komiteto nariais, pavyzdžiui, ponas Odi, aš pati, mūsų kolega Aivalo, jeigu mes galėtume pasikonsultuoti ir nustatyti galimybės, kuriomis remdamiesi mes galėtume pasiekti sėkmės. Antraip mes tiesiog rizikuojame, kad susiskaldysime ir tarpusavyje jeigu mes e, kovosime tarp skirtingų biudžeto skyrių, jeigu norime, kad vienas A skyrius taptų stipresnis, jeigu mes norime, kad būtų skiriama daugiau lėšų e, pagrindų programai 8, mes turėtume e, pateikti savo vieningą nuomonę. Matome vis dėlto, kad mes vis dar susidurime su problemomis, su lankstumo problemomis, taip pat dėl konkurencingumo skyriaus, Taigi tikrai ši kova nebus labai lengva. Taigi tokie būtų mano pasiūlymai. Ačiū. Hinweis. Dėkoju už pastabas. Dėl procedūros išsiaiškinome. Ir frakcijų koordinatorių norėčiau paprašyti frakcijose šiek tiek organizuoti darbą, atrinkti pakeitimus ir įtraukti į tą darbą kolegas, kurie dirba biudžeto komitete ir kad fra, norėčiau, kad frakcijos pateiktų tokius pakeitimus, kad mums čia komitete nebereiktų dirbti didelio darbo ir tiesiog sekretariatas galėtų tik įtraukti tuos pakeitimus. Taigi procedūra yra tokia, stengsime taip ir dirbti. Dar kartą noriu paminėti, kad iki sausio 18 dienos 12 val. galima teikti pakeitimus. Toliau E, kitas klausimas - galimų priemonių išmetamam šiltnamo efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti daugiau nei 20 procentų analizė ir anglės dioksido nutekėjimo rizikos įvertinimas. Tai iš tiesų labai sudėtinga tema, vyko labai sudėtingos diskusijos, mes kalbėjome apie tai, kaip šią temą galime e, susijęti su, kaip mes galėtume savo veiksmus dėl šio dokumento derinti su aplinkosaugos komitetu. Ir iš pradžių suteiksiu žodį ponui pranešėjų Cizlė, o paskui suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tiesa tai, ką pasakėte, reikėjo daug dirbti procedūrinę prasme prie šio dokumento ir aš dėl to pakalbėsiu ir apie tai. Aš pristatysiu šio dokumento ištakas. Žinote, kad ES nustatė tikslą iki 2020 metų emisijas, CO2 emisijas sumažinti 20 procentų. Pirminėme tekste buvo kalbama apie 30 procentų tikslą. Tai yra, kad CO2 emisijos e, būtų sumažintos 30 procentų, jeigu kitos besivystančios valstybės taip pat imtųsi šio tikslo. Ir komisija parengė dokumentą su dviem priedais, kuriame buvo nagrinėjami įvairūs scenarijai, ką tai galėtų reikšti Europos Sąjungai. Tačiau tuo pačiu metu E, įvyko diskusijos Kankūne, tada šiek tiek pasikeitė mūsų pozicija ir mes sakėme, kad mes sieksime CO2 emisiją sumažinti daugiau nei 20 procentų, jeigu bus sudarytos atitinkamos sąlygos. Dėl Kankūno konferencijos dar kalbėsime kitame mūsų darbo tvarkės punkte, todėl dabar nekalbėsiu apie Kankūną. Taigi komisija parengė dokumentą, tiksliau sakant, kuriame ji nagrinėjo uh, kaštus, taip pat įvairias galimybės, kaip būtų galima siekti 30 procentų tikslo. Buvo parengti trys dokumentai, vienas labai bendro pobūdžio. Priede e, to dokumento galima rasti daugiau konkrečios informacijos. Dabar nedarysiu čia tų dokumentų apžvalgos. Tiesiog norėčiau pasakyti, kaip atrodys pati procedūra. Envi komitetas uh, E, buvo sutarta taip, kad Envi komitetas yra atsakingas komitetas už šį pranešimą. Tai yra e, savos iniciatyvos pranešimas ir būtent tas komitetas jį pasiūlė. Tačiau, kadangi darbo sritis yra susijusi ir su mūsų komiteto kompetencija, tai mes elgsimės pagal 50-ąją taisyklę. Tai reiškia, kad šis dokumentas bus rengiamas tokiu būdu, kai du parlamento komitetai turi beveik tas pačias kom kompetencijas. Ir e, Todėl abu komitetai turi suderinti darbo tvarkaraštį ir Envi komitetas ne, E, turės pasiūlytus, mūsų pasiūlytus pakeitimus priimti be balsavimo, jeigu tie pakeitimai yra susijęs su įtre komiteto kompetencijos sritimi. Ir e, abu par, e, komitetų pirmininkai pasirašė atitinkamą raštą ir e, tame rašte yra sutarta dėl abiejų komiteto vaidmens. Rengiant šį pranešimą prieš balsavimus mes turėsime susitikti ir taip pat turėsime glaudžiai bendradarbiauti rengdami pranešimą. Aš jau dabar galiu pasidžiaugti būsimų bendradarbiavimų galiu pasakyti, kad e, yra tam tikrų sričių, e, už kurias atsakinga tik, atsakingas yra tik ITRE komitetas ir aš paminėsiu tas sritis, tas mūsų kompetencijos sritis, nes tai yra labai svarbu mūsų darbui. Taigi perskaitysiu anglų kalbą. Uh, tai yra energijos efektyvumas e, ekologinis ženklinimas, energetikos tiekimo saugumas, uh, E, energetinis ženklinimas, energetikos sektorius ir pramonės sektorius, taip pat moksliniai tyrimai ir inovacijos. Taigi, yra dar keletas sričių, kurios priklauso bendrai kompetencijai abiejų komitetų, tai yra anglės dioksito nutekėjimo rizika, E, ekologinis dizainas, ekologinis ženklinimas. Tai yra tos sritis, kurios, kurias mes nagrinėsime kartu rengdami šį pranešimą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie darbo metodą. E, visų pirma dėl tvarkaraščio. Galiu šiandien pateikti tik pasiūlymą dėl tvarkaraščio, nes e, jį dar reikės suderinti su Envi pranešėjais. Ir tas mano pasiūlymas būtų toks. Aš atsižvelgiau į ankstesnę mūsų komiteto praktiką ir e, pagalvojau, kad mes turėtume dirbti kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau. Todėl pamaniau, kad galbūt bus daug pakeitimų, todėl mums reiks daug laiko ieškant kompromiso, tačiau, e, kai paminėsiu tą mano siūlomą tvarkaraštį, jūs turite nepamiršti tokio dalyko, kad me, mums reikės diskusijos mūsų komitete ir bendros diskusijos su Envi komitetu. Taigi bus tikrai sudėtingas darbas vasario 21 dieną arba iki vasario 21 dienos E, bus parengtas nuomonės projektas, nes šiandien įvyko pirminė diskusija. Kovo 14 ar 15 dieną įvyks ITRE komiteto posėdis, kuriame bus nagrinėjamas šis pranešimas. E, iki kovo 24 dienos galima teikti pakeitimus e, balandžio 12 ir 13 dienomis komitete diskutuosime apie pakeitimus. E, gegužės 25-26 dienomis balsuotume komitete. Toks būtų mano tvarkaraščio pasiūlymas, bet kaip minėjau, jį reikia suderinti su Envi komitetu. Envi komitetas planuoja surenkti klausimus šią temą. Mane jie informavo šią savaitę, ar vakar, ar už vakar, tiksliai neprisimenu kada. Ir turiu pasakyti, kad aš turiu keletą komentarų, keletą pastabų dėl tų klausimų ir aš norėčiau, kad tai būtų bendri klausimai abiejų mūsų komitetų, ITRE ir ENVI komitetų. Atrodo, kad e, Tai tie klausimai yra planuojami vasario 28 dieną. Jeigu mums pavyks e, suderinti, e, susitarti su Envi e, komiteto pranešėjų, tai tuomet mums, mums pavyks įgyvendinti mano siūlytą tvarkaraštį. Jeigu nepavyks susitarti su Envi pranešėjų, tai tuomet aš siūlyčiau įtrei surenkti savo atskirus klausimus, nes tai yra labai svarbis rytis. Čia mes kalbame apie svarbų sprendimą ir mums tada reikia. Um, e, klausimų. Tokiu atveju dėja tvarkaraštis nusitęs į antrąjį šių metų pusmetį. E, dabar dar norėčiau pakalbėti apie šio pranešimo struktūrą. Nenorėčiau mm, kalbėti apie tokį iš ankstę nuostatą, kad mes čia kalbėsime tik apie 20 procentų e, emisijų mažinimą. Galbūt e, mes e, turime pasvarsyti, ar mes turime pritarti mažinimui didesniam nei 20 procentų. Mes turime kalbėti ne apie tai, kaip ir kada ką darysime, bet šiame pranešime turime kalbėti apie sąlygas, kurios turi būti sukurtos, kad būtų galima pasiekti atitinkamo tikslo. Ir aš pasiūliau penkias, penkis tokius skyrius. Vienas skyrius būtų energetika, šiame skyriuje nagrinėsime klausimą, kaip kaip energetikos sektorius galėtų prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo ir ką galima nuveikti e, energijos tiekimo saugumo srityje, e, pastatų šiltinimo srityje ir pažangių skaitiklių įvedimo E, srityje. Toliau kitas skyrius būtų pramonė, tai būtų pramonės įnašas e, į šio tikslo siekimą. Ir manau, kad čia mes turime būtinai kalbėti apie tas e, pramonės, kurie, pramonės šakas, kurios naudoja daug energijos, taip pat apie miško pramonę. Ir turime nepamiršti sektorinio požiūrio. Toliau trečias skyrius būtų konkurencingumas. Čia pagrindinė tema būtų būtent anglės dioksido nutekėjimo rizika, taip pat moksliniai tyrimai šioje srityje ir e, mokslinių tyrimų indėlis į tikslų siekimą. Na ir paskutinis skyrius e, būtų viso to, kas išvardinta ankstesniuose skyriuose apžvalga ar apibendrinimas, mes turime išvardinti esminės sąlygas, e, kurios padėtų ES iki 2010 metų siekti didesnio CO2 emisijų sumažinimo. E, kalbant apie vidinės sąlygas, aš pavyzdžiui galėčiau pasiūlyti kalbėti apie teisės aktų pakeitimus, apie atitinkamas paskatas, e, finansinius efektus, visą tai būtų galima apibendrinti e, savoką proaktyvios, aktyvios politikos savoką. Taigi tai padėtų mums siekti minėto tikslo. Ir čia mes turime kalbėti apie paskatas pramonės įmonėms ir apie tvarų ekonomikos ūkio augimą. Taip pat yra labai svarbu paminėti, kad dėl finansų ir e, ekonominės krizės kaštai galbūt sumažėjo, tačiau įmonių pelnas taip pat yra e, sumažėjęs, taip pat sumažėjo ir e, žmonių perkamoji gale. E, taip pat yra sunkiau gauti bankų paskolas ir visą tai turime atsižvelgti, kalbėdami apie ambicingus tikslus. Taigi džiaugsiuosi išgirdusi visų jūsų pastabas dar norėčiau pridurti, kad aš dar nesusitikau su, pranešėj, su kitais pranešėjais, bet tas mūsų susitikimas įvyks kiek įmanoma greičiau, kad kuo greičiau galėtume e, pasikeisti nuomonėmis ir, ir sutarti dėl darbo tvarkos, dėl tvarkarašio. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju už tai, kad taip išsamei pristatėte procedūrą. Tai buvo tikrai būtina, nes procedūra yra labai sudėtinga. Dabar esminė problema yra tai, kad nori pasakyti devini kolegos, o diskusijai nebeliko net dešimties minučių. Todėl norėčiau visų paprašyti, pabandykite koncentruotis, kalbėti nelgiau kaip vieną minutę, mes netgi paleisime laikrodį, kad visi gautų galimybę pasisakyti, kad vėl nebūtų taip, kad paskutiniams neteks galimybės pasisakyti. Jeigu visi stengsimės neviršyti kalbėjimo laiko, tai manau pavyks pasisakyti visiems. Pone Ek. Thank you. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjų už labai gerą darbą. Taigi labai įdomu pažiūrėti, kokių skirtingų priemonių mes turime tam, kad galėtume pasiekti rezultatus. Kalbame apie teisės aktus, apie esamą padėtį, pavyzdžiui, automobilių pramonės padėtį. Taip pat kalbame apie finansinės e, saldinio ir lasdos priemonės ir kasgi vyksta. Ir man atrodo, visa tai yra labai įdomu, labai įdomu aptarti skirtingus metodus, kuriuos gali panaudoti e, teisės leidėjas šioje srityje. Taip pat reikėtų diskutuoti apie skirtumus tarp skirtingų valstybių narių. Kiekviena valstybė narė, taip sakant, turi savo mėgiamą arkliuką, kalbant apie energetiką, ar tai būtų nafta, dujos, vėjo energetika. Visiškai aišku, kad yra regionų, kuriuose yra visos šios technologijos. Taip pat turime kalbėti ir apie konkurencingumą. Man atrodo, jog dabar matome Europos paveikslą, kuris yra puikus šiuose srityse, tačiau tai nėra visiška tiesa. Pavyzdžiui, vėjo energetika yra e, vienas pavyzdys. Pavyzdžiui, Kinijoje vėjo energija nuėjo e, kelią nuo 0 procentų iki 50 procentų vėjo energijos dalies. Taigi dabar iš tikrųjų mes e, esame tokioje padėtyje, kaip kad Kinija prieš dešimt metų. Tai yra labai svarbus pavyzdys tam, kad pamatytume, ką gali padaryti naujos technologijos ir investicijos šioje srityje, kuriant konkurencingumą Europos pramonėje ir siekiant ekonominio augimo. Mano paskutinė pastaba yra susijusi su anglės nutekėjimu. Aš dėrėjausi šio komiteto vardu dėl REACH direktyvos susijusios su cheminėmis medžiagomis, E, teisės aktai šioje srityje nėra adekvatus šiuo metu. Aš matau e, čia panašų, panašią padėtį, kuomet mes diskutuojame ir dėl klimato kaitos. Daugelį metų kalbame šią temą ir galime padaryti išvadą, kad realybė nėra tokia sudėtinga, kaip kad ją numatė kai kurie veikėjai šioje srityje. Man atrodo, jog darbo metodai, kuriuos apibrėžė pranešėjas, yra labai geri. Man atrodo, tai nusipelno specialaus posėdžio su ekspertais mūsų komitete tam, kad galėtume suteikti nariams forumą aptarti šią labai svarbę temą. Ir taip pat labai svarbu padaryti išvadas ir apibendrinti, kas įvyko Kankūne ir kaip mes turėtume pasirinkti kitam susitikimui Pietų Afrikoje. Dėkoju. Uh, uh Pone Kastyje, dėkoju, pone pirmininkė. Aš pamėginsiu laikytis man skirtos minutės. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi ji parengė labai aiškę viziją ir darbo metodus E, būtent kaip reikėtų eiti pirmin. Norėčiau aptarti du dalykus. Pirmiausia, man atrodo, būtų labai įdomu, jei galėtume padiskutuoti pirmiausia dėl Kankūno rezultatų. Kadangi būtent Kankūno konferencijos e, rezultatai parodys, kaip mes galėsime pasiekti geresnio šio pranešimo turinio. Taigi gėda, kad negalėjome aptarti Kankūno e, rezultatų pirmiausia. Antra, e, šis pranešimas kalba apie daugybę svarbių problemų, kaip mes galėtume pasiekti daugiau negu kad 20 procentų po 2020 metų. Tas yra anglio vandenilių nutekėjimo rizika. E, taigi, pirmuoju iš šių klausimų norėčiau pasakyti, jog e, argumentai teigia, jog kaštai buvo sumažinti. Pranešėja teigia, jog tai yra tiesa E, būtent e, kaštai buvo sumažinti, taip pat ir bendrovėms, tačiau mes turėtume e, būti dėkingi už tai. Tai reiškia, jog mūsų bendrovės dabar susidurs su konkurencingumo iššūkiais geresnėmis aplinkybėmis. Taip pat jos bus geresnėje padėtyje kovodamos su anglies nutekėjimu. Taigi, matome, kad kaštai yra mažinami. Laimiai mes jau nebeturime koncentruotis ties e, šią temą ir nebeturime grįžti į pradinę padėtį. Taigi mes e, turime taip pat e, panalizuoti ir Kankūno konferencijos išvadas. Taip pat mes turime kalbėti ir apie anglės dvideginio e, emisijų teises, apie tai jau kalbėjo komisaras, man atrodo, tai buvo labai įdomus pasiūlymas, kuris mums čia yra labai įdomus. Taip pat labai svarbu pastebėti tai, kad e, šis dokumentas smarkiai nukrypsta nuo to, kas vyko Kankūno konferencijoje, kas vyksta tarptautiniu lygiu. Nepaisant to, ką mes darome, yra deramasi vis tiek dėl 20 procentų. Taigi, man atrodo, mes turėtume laikytis kitokio požiūrio. Dėkoju, pona Žado. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjai už gerą problemų apžvalgą. Toliau kalbant apie laiko suvaržymus. Aš manau, jog pranešėja tikisi, kad šis pranešimas bus priimtas iki birželio mėnesio tarybos posėdžio. Tai reiškia, kad mes turime priimti savo poziciją prieš tarybos e, susitikimą. Čia buvo iškelta daugybė pastebėjimų ir norėčiau pasakyti, jog kaip pranešėja ir pabrėžė, yra labai svarbu užtikrinti, kad mes siektume kovoti su klimato kaita, turėti tokius ambicingus tikslus. Ir taip pat turime atsižvelgti ir į konkurentų veiksmus. Žinome, kad Kinija investavo daugiau negu 200 milijardų dolerių į žalėją ekonomikos atsigavimo programą. E, Pietų Korėja taip pat investuoja, o Europa atsilieka. Ernst ir Jungo indeksas 2010 metais rodo, kad Kinija yra viena stipriausių valstybių investuojančių į žalėją ekonomiką. Nesiniai buvo atliktas tyrimas, kuris rodo, kad iš 50 įmonių, kurios yra lyderės žaliosios ekonomikos rytyje, 20 iš jų yra Kinijoje, 20 e, JAV ir tik tai 3 Europoje. Taigi čia mes turime didžiulį potencialą, kalbėdami apie ekonomikos ateitį. E, ir čia mes kalbame ne vien tik tai apie žalį ekonomiką, mes kalbame apie ateitį, žalėją ateitį Europoje. Mes galime diskutuoti apie anglės dvideginio emisijas, yra jau daugybė dokumentų paskelbtų iki šiol šią temą. Mes turime turėti tvarę žalę ekonomiką, tačiau tiesa tai, jog tam tikri ekonomikos sektoriai patiria riziką. Uh, Komisija vykdė įvairius tyrimus, yra tam tikros priemonės, kuriamis būtų galima apginti šias pramonės šakas. Komisija pateikė aišku kriterijų sąrašą, pagal kurį būtų galima ginti tam tikras ekonomikos šakas, kurios patiria riziką. Kalbame apie 30 procentų, tačiau turime uh, aiškiai kalbėti apie prieinamas priemonės. Pranešėja kalba apie anglės kreditus, mes čia turėtume veikti labai atsargiai. Jeigu ir toliau turėsime priemonės, e, kurios atsilieka, tai mes nepasieksime to 30 procentų tikslo. Dėkuoju. Kolega Hroller, prašom. Oikein paljon. Kiitos kollega. Dėkoju. Norėčiau Sisili padėkoti už labai išsamų pranešumą. Būtų gerai šiandien dar aptarti Kankūno susitikimo rezultatus, tačiau jau dabar aišku, kad Kankūne nepavyko susitarti dėl įsipareigojančio taršos mažinimo susitarimo. Todėl galvoti apie sumažinimą nu, didesnį negu 20 procentų sunku būtų šiandien. Tačiau kol kas nieko nėra pasakyta apie tai šiame dokumente, ar mūsų klimato politika apskritai yra veiksminga, kadangi nesimato jokių ženklų, kad turimomis priemonėmis bus galima pasiekti norimo rezultatų. Yra, kuriasi tam tikras tarpininkavimo verslas, yra ir piknaudžiavimo atvejų bei apraiškų. bet to gamybos pramonė daugą permetė ant, ant energetikos gamintojų pečių. Žinoma, e, tų numatytų priemonių e, laikomasi tačiau kita vertus verslas nori investuoti į naujausias technologijas. Kita vertus dar anksti galvoti apie 30 procentų mažinimo tikslą. Tai netitinka mūsų bendrijos dvasios, bent jau šiuo metu. Krostet. Dėkuoju trumpai. Aš džiaugiuosi jūsų pranešėjų pasirinkimu. Ir žinoma, ITRE ir kiti komitetai turės nuveikti sudėtingą darbą. Galvojant apie Kankūno rezultatus, reikėtų pasakyti, kad nuomonių yra pačių įvairiausių. Aš manau, kad Europa nors ir optimistiškai vertina tikslą, tačiau yra ir skirtingų nuomonių. Jau keletą metų diskutuojama apie tai, ar verta mažinti 20 procentų arba 30 procentų. Tačiau reikėtų, ko gero, įverti turimas priemonės, kurios padėtų kurti mažiau e, taršos gaminančią ekonomiką. Reikia pirmiausia apibendrinti mūsų rezultatus, įgyvenimas priemonės ir prie po to tik apsispręsti ar formuluoti 30 procentų mažinimo tikslą. Ir jeigu reikės pasirinkti 30 procentų CO2 išmetalų mažinimo tikslą, tai tuomet mes turėtume galvoti ir apie kitus, apie kitų įsipareigojimus. Kitaip mes įdėję daugybę paslau, pastangų mažinti iki 10 procentų, e, nesulauksime atitinkamo atsakomo iš kitų valstybių. Taigi atsargiai reikėtų formuluoti šį tikslą ir jeigu prireiktų apie jį kalbėti, reikėtų turėti atitinkamas priemonės priversti ir kitus laikytis to tikslo, turiu omenyje ir eksportuojančias valstybės ir importuojančias valstybės prisimti panašius įsipareigojimus, kadangi CO2 taršalai nesibaigia ties valstybės sienomis. Okay. I, I like Ačiū. Norėčiau padėkoti Jordan už jos gerą pranešimą. Ir norėčiau pabrėžti vieną pastebėjimą, kadangi turiu tik vieną minutę. Mums yra labai svarbu analizuoti sprendimus tiems sektoriams, kurie susiduria su e, CO2 e, iš metalų problema. Labai svarbu, kad mes siektume šio 30 procentų mažinimo tikslo ir susijėtume tai su tais sprendimais, kurie bus pasiūlyti šiems sektoriams. Yra tam tikrų horizontalių, holistinių sprendimų šiam sektoriui. Pavyzdžiui, mes turime aviacijos sektorių, miškininkystės sektorių, kurie yra traktuojami skirtingai. Yra tam tikri nacionaliniai mažinimo tikslai, tačiau taip pat yra ir tam tikri horizontalūs tikslai. Taigi mes turėtume pasižiūrėti į šią galimybę tvarkytis su tokiais pramonės sektoriais, kurie e, labiau teršia aplinką. Taip pat mes turėtume pasižiūrėti į tam tikrus savanoriškus susitarimus taip kad pavyzdžiui cemento pramonės e, šakos susitarimai. Ir įtre komitete aš pati su kai kuriais kolegomis analizavome šios dalykus ir man atrodo, jog būtų labai svarbu, jeigu mes skirtume šiek tiek laiko ir panalizuotume tam tikras galimybės šiems pramonės sektoriams, kadangi tai yra labai svarbu tiek šiuose diskusijose, tiek ir diskusijose ateityje. Dėkuoju išdėmesi. Langai. Dėkuoju. Norėčiau paminėti dar vieną klausimą. Tai yra laiko problema. Dabar gyvename 2011 metais. Ir kol tos priemonės bus įgyvendos, praeis keletas metų, ir tuomet tas laikas iki papildomo sumažinimo yra labai trumpas. Komisijos pranešime pirmame puslapyje kalbama apie 2050 metus, todėl reikėtų pagalvoti ir apie ilgalaikius investicinius sprendimus, kadangi šiuo metu pramonė dar nežino, kaip atrodys kitos kadencijos e, taršos leidimų sistema. O jeigu mes norime e, skatinti investicinius sprendimus, tai mes negalime pakeisti sąlygų per keletą metų. Taigi mes turime <clears throat> turėti omenyje konkretų periodą, kai kalbame apie papildomus taršos mažinimo tikslus. Kollega Messzáros. Az Európai Unió mindig nagyon elkötelezett volt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Egyoldalú elköt... Europos Sąjunga visuomet ėmėsi priemonių klimato kaitai mažinti, švelninti. Todėl mes visi turime prisijimti įsipareigojimus ir mes turime perėti nuo 20 procentų iki 30 procentų mažinimo. Tačiau įvyko ekonominė krizė, pasikeitė padėtis įmonėse ir dabar ES nors ir toliau kovoja su klimato kaita, vis dėlto reikia pagalvoti, ar 20 procentų tikslas yra įgyveninamas ir kas į jį įeina. Tik tai po to reikėtų galvoti apie 30 procentų mažinimą. Pakeitis ar už reikėtų mm, investicijas derinti prie užimtumo reikmių ir taip toliau. Todėl mes žinome, kad 20 e, procentų strategijos įgyvenimo kaštai e, didėja. Mes turime atsižvelgti ir į papildomus kaštus, jeigu mes pasirinktume 30 procentų tikslą. Dabar prielaidos, ko gero, dar nėra sukurtos, jas pirmiausia reikėtų parengti, e, pagerinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir numatyti tam tikras paskaitas, kurti bendras įmonės. Kiekviena įmonė turėtų imtis papildomų pas, pastangų ir, žinoma, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. pos. E, panie przewodniczący ja myślę i bardzo popieram to co powiedziała pani Pone pirmininkė, aš labai pritariu tam, ką sakė ponia Jordan. Būtent klausimų metu turėtume pasikviesti ekspertų, kurie yra susipažinę su konkrečiais regionais, kadangi dabar susidurėme su tendencija E, pritaikyti sprendimus, kurie tiktų visiems. O nacionalinės e, valstybės ekonomikos yra labai skirtingos. Netgi ir kelių procentų skirtumai labai svarbus skirtingose valstybėse. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, remiasi anglės pramonė, o kitos valstybėse, kitose valstybėse vyroja žalioji energetika. Uh, Tai nereiškia, kad mes neturėtume nieko daryti tam tikrose valstybėse, tačiau turėtume taikyti skirtingą požiūrį, pasižiūrėti, pasižiūrėti kokie bus kaštai perinant nuo 20 prie 25 procentų, pavyzdžiui, tose valstybėse, kurios remiasi anglijas pramonė. Yra rizika, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, anglijas e, dvideginio išmetalai padarys didžiulę įtaką tam tikroms pramonės šakoms, tam tikroms įmonėms ir kai kurios įmonės, pavyzdžiui, netgi nori išsikelti į Ukrainą, kadangi kaštai Lenkijoje yra per dideli. Ir aiškinama, kad kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, mes atidarytume gamyklą Ukrainoje, juk tai vis tiek yra Europa. Ir tokie išmetalai turėtų būti svarbus visiems. Taigi mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip veikiame tose valstybėse, e, kurios, kuriuose yra išorinė ES siena ir turėtume kalbėti apie finansinę naštą taip pat ir toms valstybėms, kurios nėra ES valstybės narės. Dėkoju. Dėkoju. E, ar ponė Joran nori dar ką nors pasakyti? Kalbėsiu trumpai. Galėčiau, aišku, pakomentuoti kiekvieno kolegos pasisakymą, tačiau pritariu kad mes turime žinoti, kaip mes įgyvendinsime dabar dabartinius teisės aktus, kad žinotume, kokie yra jų rezultatai ir tada turėtume žiūrėti, kokia bus situacija 2010 metais. Taip pat sutinku su tuo, kad, ateityje, kad mes turime žiūrėti į tolimesnę ateitį ir žiūrėti į 2050 metus. Visi pasiūlymai, kurie buvo pateikti, rodo, kad mes turime daug informacijos, kad mums reikia diskusijos, reikia dar daugiau informacijos, dėl tikrai reikia tų klausimų ir neaišku, ar tie klausimai bus bendri su Envi komitetu. Tikiuosi, kad klausimuose išgirsime tam tikrus konkrečius skaičius e, nes man, pavyzdžiui, būtų įdomu sužinoti atskirų regionų įtaką komisiją E, rašė, kad ji mato galimybės, kad tikslų būtų galima pasiekti skurdesnėse valstybėse, tačiau reiktų konkrečių skaičių, ką tai reiškia. Taigi dėkoju visiems už komentarus ir, kaip jau minėjau, mes turėsime susitarti su Envi komiteto pranešėju, koks bus tvarkaraštis. E, kada mes balsuosime plenarinėje sesijoje, tikriausiai nebus įmanoma birželio mėnesį balsuoti, o taryba savo sprendimą pri, priims jau gegužę, o mums dėja bus neįmanoma taip anksti priimti sprendimą. Dėkuoju, sako pirmininkas. E, reiktų išsiaiškinti, kiek įmanoma greičiau, ar bus bendri klausimai ar ne, nes jeigu nebus bendri klausimai, tai mes turime kiek įmanoma greičiau E, renkti tuos klausimus. Taigi baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Dešimtąjį darbo tvarkės punktą nukelsime į kitą posėdį. Jau 15 minučių laukia svečias mūsų. Taigi, bet dabar turime priimti sprendimą. Ar dabar mes suteiksime žodžiui ponui, pon, žodį ponui Adamovičiui, ir po to nagrinėsime Kankūną, ar nukelsime Kankūno klausimą į kitą posėdį. Taigi nuspręskime, ką darysime. Aš esu atviras, e, priklauso daug kas nuo jūsų. Keliam į kitą posėdį. Lena, kit, kitą kartą nagrinėsim, gerai? Visi sutinkate su tuo. Gerai. Tai, tai tuomet iš tiesų galbūt tai yra protingas sprendimas, aš labai atsiprašau. E, tikriausiai buvo per daug klausimų įtraukta į darbo atvarkę, arba mes po atostogų nebemokame kalbėti trumpai. Na, o dabar norėčiau pasveikinti poną Adamovičių. Ponas Adamovičius yra Europos koordinatorius įsijungimo į Šiaurės Europos jūros vėjo energijos tinklą klausimais. Jis mums pristatys savo pranešimą, o paskui mes turėsime galimybę užduoti klausimų. Pone Adamovičiau, sveikinu Jūs atvykusi pas mus, taip pat norėčiau palinkėti Jums gerų naujųjų metų, e, puikaus bendradarbiavimo, na ir suteikiu Jums žodį, o kolegų prašyčiau įdėmiai klausyti. E, prašyčiau ir Jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir aiškiau kad turėtume galimybę dar padiskutuoti. Rot. Ja, einfach den roten Knopf. Ja, Herr Vorsitzender. Okay. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Pon... Gerbės ponės ir ponai, dėkoju, kad suteikėte man galimybę pakalbėti apie mano kaip koordinatoriaus vaidmenį ir pakalbėti apie šiaurės, įsijungimą į šiaurės Europos jūros vėjo energetijos tinklą. Uh, Aš nekalbėsiu apie teisinius mano veiklos pagrindus, pasakysiu tik tai tiek, kad šioje 27 valstybių Europoje, kurioje gyvena 500 milijonai gyventojų, iškyla klausimas, ar Europa gali ko nors pasiekti e, man kaip pavieniam asmeniui. Tačiau man pritarė, padeda E, energetikos direktoratas komisijoje ir mes daug dalykų nuveikėme, labai svarbu, ko gero, sužinoti ir jums, kadangi jums rūpi pinigų klausimai. Aš pasakysiu, kad aš neturiu jokių finansinių išteklių ir dėl to mano darbas tampa sunkesnis, aš norėčiau žinoma pasitelkti ekspertų kompetenciją, kitas dalykas, neturėdamas jokių viešųjų finansų aš e, esu tam tikroje sudėtingoje situacijoje, turint galvoje ypač įsijungimą į e, e, bendruosius tikslus. Aš gaunu labai skurdžią algą, <laughs> turint omenyje apie mano iniciatyvas ir mano veiklą. Taigi Europa reikalauja visada geros kokybės, tačiau kita vertus, kai reikia kalbėti apie mokėjimą, jinai yra skupi. Taigi aš įkūriau darbo grupę, kuri mm, kreipė savo veiklą link Šiaurės Europos jūros regiono, atlieka tokią integruojančią funkciją. Šioje darbo grupėje dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, taip pat ir kiti subjektai, kad mes galėtume susidaryti pilną vaizdą apie situaciją. Šita darbo grupė susitinka ketverius, keturis kartus Bruselėje arba kitose vietose ir ji tiesiog padeda man dirbti, bet to aš palaikau gerus kontaktus su vyriausybėmis, taip pat pilietinėmis organizacijomis. Aš kasmet turiu pateikti parlamentui ir komisiją darbo ataskaitą. Praėjusiu metu darbo ataskaitą aš pateikiau ir jums. Ir ten yra suformuoluoti visi mano darbo rezultatai. Tačiau dabar aš norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus susijusius su atsinaujinančiais energetikos šaltiniais Europoje. Kalbant šiuo klausimu, reikia pripažinti, kad dabartinė infrastruktūra nebus keičiama ir kaip nors plėtojama. Europos tikslas atsinaujinančių energetikos šaltinių kontekste bus formuluojamas tik tuo atveju, kai mes galėsime kalbėti apie e, tikrą Europos energetikos politiką. Kai kuriuose valstybėse ir politikos, ir verslo lygmenių pastebėjau, labai skeptišką požiūrį į ES kompetenciją energetikos tinklų srityje. Jau kalbėtume apie sutarties 24 straipsnį, kuriame kalbama apie ES kompetencijos ties reguliavimo srityje. Tačiau reikia pasakyti, kad šios straipsnių valstybėse narėse niekas neprisimena arba nežino. Kitas dalykas perdavimo tinklai tampa europinė tema pastaruoju metu ir šio, šį klausimą na, nagrinėjant reikia kreipti dėmesį į Europos kompetenciją, kuri leidžia argumentuoti, kad būtina tam tikrose Europos vietose kurti tam tikrus strateginius perdavimo tinklus. Kita tema ES klimato politikos tikslai 20 procentų tikslas atsinaujinantiems šaltiniams. Tai būtų vienas dalykas, tačiau jau kalbame apie 30 procentų mažinimo tikslą, tai jis taip pat būtų priimtinas, tačiau jį norint įgyvendinti reikėtų derinti su 50 procentų elektros energijos tikslu. Todėl, turint tokius tikslus, reikėtų įgyvendinti visiškai kitą energetikos politiką aukštos, aukštos elektros įtampos tinklų srityje. Taip pat e, reikėtų pagalvoti apie 20 metus, apie 40 gigabatų, o po to 50 metais apie 150 gigabatų pajėgumą. Tai tikslas, kurį galima pasiekti ne tik tai mm, kuriant naujas vėjo jėgainės, bet ir pateikiant jų pagamintą energiją e, vartotojui. Žinoma, malonu kalbėti apie pasiekimus, Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie Europos masto katastrofą. Tai yra Krygas flag projektas Baltijos jūroje. Vokietija, Danija ir Švedija pradėjo įgyveninti šį projektą ir tikėjosi tiesiog gauti daug naudos iš Baltijos jūros gelmių, tačiau vis dėlto komisija nedalyvavo šio projekto įgyvendiname, Krygas Flak projekte. Taigi kilo daugybė diskusijų dėl šito projekto įgyvendinimo, kuriame dalyvavo trys valstybės. Galėjo daug kas pasikeisti, jeigu būtume, būtume išsprendę rinkos klausimus, taip pat e, elektros perdavimo tinklų klausimus, Ir reikia apgailaiskauti, kad šitas projektas nebuvo įgyvenintas, aš man laikau tai europinė katastrofa. Tai dar kartą patvirtina, kad mums reikia galvoti apie jungtis, apie Europos masto uh, tinklus kadangi kitaip mes nepasinaudosime Švedijos, Norvegijos potencialu, negalėsime energijos mm, mm, mm, pateikti kitoms valstybėms. Tai yra didžiulė problema, kuri mažai atsispindėjo viešosiuose diskusijose, kadangi pirmiausia reikia apsispręsti, kurią linkme judame Europoje. Lengva suformuluoti sudėtingus tikslus, tačiau kai neįgyvendinama mes toks projektas kaip Krygas Flak, tai, tai tikrai nepuošia ES. Sėkminga buvo e, praėjusiu metu gruodžio 7 diena, kadangi 10 Šiaurės jūros valstybių ir Norvegija pasirašė ketinimo protokolą, kuriame atsispindi trys pagrindinės veiklos temos. Tai yra techninių klausimų sprendimas, kuriant šiaurės tinklus, kitas dalykas būsimos rinkos prognozės, įtraukiant ir atsinaunančius energetikos šaltinius ir trečia e, planavimo ir leidimų E, problemos. Šiame dokumente buvo susitarta parengti dviejų metų trukmės programą ir tos valstybės 12 metais turėtų galutinai apsispręsti, nurodos, kokių prielaidų reikia ES ekonominių ir politinių lygių, kad būtų galima įgyvendinti tuos ekonominės politikos uh, uždavinius. Taigi šitas susitarimas yra didžiulės sėkmės pavyzdys, kadangi tos dešimt valstybių susitari dėl perdavimo tinklų e, savininkų įtraukimo į šitą procesą. Reguliavimo institucijos yra Europos išradimas, tačiau šito reguliavimo institucijų kompetencijų išplėtimas yra svarbus dalykas ir šitos kompetencijos turi būti derinamos apskritai su bendraja politika. Plėtojant energetikos tinklus Šiaurės jūroje, šis susitarimas yra vienas iš svarbiausių mūsų pasiektų dalykų. Aš jau minėjau, reguliatorius. Ir norėčiau pasakyti, kad Europoje reikėtų intensyvesnės diskusijos su pačiais reguliatoriais, kadangi jie vadovaujasi nacionaliniais įstatymais ir jiems priimant sprendimus dėl licencijų išdavimo ar naujų tinklų tiesimo reikia atsižvelgti į kapitalų rinkos sąlygas kadangi kiekvienas reguliatoriaus sprendimas turi vadovautis bet kokio investicinio projekto galimybę gauti lėšas iš kapitalų rinkos ir reguliacinė įstaiga turi, turi teisę nurodyti, kokį pelną galėtų gauti investuotojas. Taigi tai pasakytina ir apie viešasias į įmonės ir taip pat privačias e, e, tinklų savininkės, visiems reikia lėšų iš kapitalo rinkos ir jeigu trys įmonės susijungia ir nutiesia tam tikrus e, tinklus, o po to reikia gauti daugybę skirtingų reguliavimo institucijų leidimų, tai uh, iškiltų labai didelės problemos. Taigi mes turime įveikti įvairius ekonominio pobūdžio iššūkius ir pasistengti Europos reguliavimo įstaigas mąstyti europietiškiau. Reikėtų ieškoti bendresnių Europos masto sprendimų, galbūt reikėtų uh, uh, uh, apjungti keletą reguliavimo institucijų atstovų, taip kaip yra padaryta e, bankų srityje ir lygiai taip pat kaip vadovaujantis ar nesivadovaujant Centrinio banko rekomendacijomis būtų galima pasielgti ir su rekomendacijomis tos institucijos, kuri būtų e, įsteika. E, e, Taigi lygiai taip pat būtų galima e, e, įvertinti ir antrąjį vidaus rinkos paketą, jo priežiūrą, nekuriant papildomos biurokratijos. Taigi dar reikia daug nuveikti. Nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai turėtų būti skaidresni, galvojant apie visuomenę, taip pat galvojant apie ekonomikos prielaidas, vėjo jėgainės e, ir jungtis neturės jokios reikšmės, jeigu mes nebusime nutiesia atitinkamų jungčių iš tų vėjo jėgainių. Taigi čia visus ES konfliktus reikėtų apibendrinti. Mes kalbame apie tvarę ES energetikos politiką įtraukiant kuo daugiau atsinaunančių šaltinių, tačiau mes susidurėme su leidimų problema, kai tik tai pradame gyveninti naujų struktūrų projektus. Be to mes turime atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus, į e, buveinių ir taip pat gamtos e, kažin, ähm, augalų ir gyvūnų apsaugą ir visą kitą yra kalbama apie 20 procentų tikslą, tai yra, tai reiškia, kad reikia nutiesti dešimtis tūkstančių kilometrų naujų jungčių. Aš 30 tūkstančių aukštos įtampos tinklų nutiesimas Europai yra tikrai ambicingas projektas. Kitas dalykas, reikia e, galvoti apie klimato taršos mažinimo tikslus. Visa tai yra pasakyta mano ataskaitoje. Aš manau, kad negalime ES atsisakyti e, minčių, diskusijų apie gamtos apsaugą, apie gyvūnų apsaugą, taip pat e, buveinių e, išsaugojimą. Tačiau mano dokumente yra siūloma, kad paukščio apsaugos ir taip pat buveinių direktyvas reikėtų papildyti, nes jeigu yra įgyvendinamas aukštos įtampos tiesimo projektas ir jeigu tas projektas atitinka visiems visus ES energetikos politikos tikslus, tai, energi... tai tas e, aukštos įtampos projektas, ko gero, turėtų būti E, turėti pirmumo teisę prieš kitas direktyvas, be kita ko ir paukščių apsaugos e, direktyvą. Aš manau, kad neverta formuluoti idėjų, ką ir kaip reikėtų pakeisti, bet ko gero reikėtų pateikti konkrečius pasiūlymus pasitelkiant ekspertų uh, įdirbį žinias ir galvoti, ką ir kaip reikėtų nuveikti, galvodamas apie Vokietijos, Belgijos pasienį ir galvodamas apie galimą jungti šiame pasienyje, bet jeigu šitas pasienis yra tiesiog blokuojamas dėl paukščių apsaugos ir buveinių apsaugos direktyvos, tai mes nieko nepasieksime. Tai todėl mes negalėsime nutiesti jokios aukštos įtampos elektros linijos. Dezatek projektas taip pat numano 2050 metais padidinti atsinaujinančius energijos šaltinių indėlį 20 procentų. Prienų pusęsalyje labai sunku nutiesti aukštos įtampos tinklus. Visa tai yra problemos, konfliktai, kurie iškyla, apie juos reikia daug išsameu diskutuoti, nereikėtų nusisukti nuo jų, jeigu norime, kad Europoje būtų o, e, bandoma įspręsti tuos konfliktus. Kai kalbame apie planavimo ir leidimo procesus, norėčiau pasakyti štai ką. Europa neturėtų palikti šitų valstybių likimo valioje. Galbūt reikėtų pagalbėti ir apie teorinius dalykus. Buvo suformuluoti septyni Europos masto projektai kurie yra susiję ir su ES aplinkosaukos teisės aktais. Galvokime, kad aukštai įtampai ištampos e, liniją nutiesti reikia 10-12 metų ir mes numatome taip pat konkrečius terminus, iki kada pereisime prie daugiau atsinaujinančių energetikos šaltinių, tai pagalvokime, kiek laiko užtruks visas šis procesas. Taip pat reikia atsižvelgti ir į techninius klausimus, taip pat e, nuolatinės įtampos ir kintamosios įtampos e, suderinimo klausimas. Dialogas jau vyksta, jis yra pakankamai naudingas, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, ar parlamentui nereikėtų uh, sutelkti dėmesio į Europos e, bandomuosius projektus. Jeigu kalbame apie Europos masto o, linijas, tinklus, tai galbūt reikėtų pradėti kalbėti ir apie Europos Sąjungos masto technologinius dalykus, reikėtų pagalvoti ir apie tinklų savininkų kompetenciją ir, ir kitus dalykus. Kitas klausimas susijęs su planavimu ir licenzijavimu. Tai yra mano patirtis, kurią aš įgyjau įgyvendinamas Salzburgo projektas ir ten aš parlamento buvau įgaliotas dirbti koordinatoriumi. Prieš pusantrų metų dirbau Austrijoje ir bandžiau paspartinti projekto, kuris buvo gyvenamas dešimt metų užbaigimą. Ten reikėjo apsispręsti dėl elektros e, teikimo kabeliais arba aukštos įtampos laidais. E, kabelio technologija ir taip pat elektros e, laidų technologija yra skirtingi dalykai ir todėl reikia atsižvelgti ir į kaštus, ir taip pat ir į reguliavimo problemas, jeigu tam tikra linija, elektros linija iš dalies yra nutiesiama kabeliu arba e, iš dalies e, laidais. Taigi e, šitą klausimą sprendžiant vyko labai sudėtingos, prieštaringos divi, diskusijos ir Europos komisijai, ko gero, buvo verta susėsti prie dėrybų stalo su ES kabelių gamintojais ir bandyti išsiaiškinti, įvertinti galimybės ir išklausyti abiejų pusių argumentus. Taigi aš siūlyčiau pagalvoti ir apie šitą dokumentą, kuriame kalbama apie šias problemas. Kalbama, bėdami apie atsinaunančius energetikos šaltinius Šiaurės ir Baltijos jūroje, apie neišsemtą potencialą, tai ateityje mes turime, turime galvoti apie tą potencialą, kuris neturėtų būti, neturėtų apsiriboti tik tai valstybės teritorijoje. Kai kalbame apie Šiaurės jūrą, e, e, Škotijos regioną, tai e, reikia atsižvelgti į tai, kad šiame regione reikia diskusiją plėtoti visai kitame lygyje. Jeigu mes kalbėdami apie atsinaunančius energetikos šaltinius nematysime papildomos naudos, tai nepasieksime ekonominių tikslų. Šitos klausimus reikia aptarti ekonominių požiūrių visai kitaip siekiant išnaudoti tą ekonominį potencialą. Taigi mes, koordinatoriai, siekėme stebėti tą dešimties valstybių projekto įgyvendinimą. Mes numatėme darbo grupėje konkrečius terminus, suformulavome planus ir šiais metais išaiškės, ar mano kadencija bus pratesta ar ne, kadangi ji baigėsi, tai yra normalus dalykas. Todėl aš norėčiau jums apsispręsti, leisiu jums apsispręsti, duoti su manimi nepriklausomai nuo to, ar mano kadencija bus pratesta ar ne. E, labai svarbu, kad diskusijų metu mes skaidriai keistumėmis nuomonėmis Taigi siūlau pasidomėti mano dokumentu, bet tu esu pasirengęs dar kartą atvykti į frakcijas ir pateikti išsamesnės informacijos. Labai svarbus dalykas planavimo ir licenzijų išdavimo lygmenyje. Čia yra pakankamai didelis sprokstamasis užtaisas. Kaip ten bebūtų, šitą procesą reikėtų skatinti. Aš galiu pateikti jums daugiau išsamės informacijos, jeigu jūs to priedautumėte. Dėkoju ponai Adamovičiau už visų pirma už jūsų nuveiktą darbą, tai yra savai mes suprantama padėka. Na ir kitas dalykas, norėčiau Jums padėkoti už tai, kaip Jūs pristatėte savo pranešimą. Man tikrai labai patiko tai, kad Jūs įvardinote problemas ir iš karto siūlėte sprendimus, o ne tik kalbėjote apie tikslus, kurie galėtų pagražinti pasaulį. Mes turime kažką turėti, kas mums padėtų siekti tų tikslų. E, bent jau dabar žinome, kur slypi problemos ir žinome, kad yra atitinkamos galimybės spręsti tas problemas. Taigi man tikrai labai patiko jūsų pranešimo pristatymo forma. Už tai norėčiau Jums labai padėkoti tikiuosi, kad frakcijos e, grįž prie jūsų pasiūlymo, dar kreipsis į jūs. Na, o dabar e, turėtume dar truputį pas, padiskutuoti šią temą. Pirmasis e, žodį, pirmajam žodis teikiamas ponui Turmes. E, iš tiesų, tai buvo puikus pranešimas, man labai patinka žmonės, kurie kalba labai aiškiai ir kai ekspertas kalba, e, aiškiai, tai yra tikrai puiku, nes jūs esate tikrai ilgametis energetikos ekspertas. E, gaila, aš dar neturėjau galimybės perskaityti jūsų pranešimo, tačiau norėčiau jau sureaguoti kai kurios dalykus ir užduoti porą klausimų. E, visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už aišku pasisakymą. E, nežinau, ar 3 procentų atsinaunančių energijos šaltinių procentas iki 2010 metų. Ar jis e, yra pasiekiamas? Gal, pavyzdžiui, 2030-aisiais bus jau 60 procentų. Jūs paminėjote netgi megavatų e, skaičių E, Šiaurės jūroje, tai yra jūs paminėjote mm, konkretų potencialą ir mes turime tikrai Šiaurės jūroje daugiau energi, energijos negu visa Rusija ir tai yra mūsų e, galimybė. Krygės Flak, dėkoju, kad taip aiškiai pasisakėte už šią e, pasakėte apie problemą susijusią su šiuo e, projektu, paminėjote Švediją. Dažnai yra būna neaišku, kaip, šv... kaip Švedijos vyriausybė bando įgyvendinti tam tikrus projektus, yra tam tikros darbo atvarkės, kurios rodo, kad ji nebūtinai visuomet veikia švariai ir sąžiningai. Toliau trečias dalykas harmonizavimas. Man atrodo, kad tai yra diskusijos, kurios yra tikrai labai išsamios. Ir didžiausia problema susijusi su harmonizavimu, mano manimu, yra infrastruktūrų harmonizavimas. Aš pas, neseniai mm, buvau susitikęs su viena Danijos įmonė, kuri yra didžiausias investuotojas į Šiaurės jūros projektus ir tos įmonės atstovai sakė, kad tos paramos schemos, jos pačios savaime nėra problema. Ir nesvarbu, ar tai bus viešasis konkursas ar kažkokia kita sistema, pavyzdžiui, Niderlanduose, problema yra ne tai. Problema yra e, jungtis tarp Danijos ir Jungtinės karalystės. Ir dabar yra e, vyksta dėrybos dėl tos jungties ir e, esminis klausimas yra, kaip greitai bus nutiesta ta jungtis, e, kad Anglijos rytinė pakrantė E, būtų integruota į tinklą, nes ten taip pat yra vėjo. Dėl reguliavimo institucijų, man atrodo, kad tai yra didžiausia problema, nes tos reguliavimo institucijos e, tarsi konkuruoja tarpusavyje dėl monopolio, nes jos e, iš tiesų jų tikslas turėtų būti kiek įmanoma daugiau e, statyti ir mažinti e, kaštus vartotojams. Ir todėl apie e, kontinentinį integravimą reikia kalbėti taip pat ir dėl kaštų klausimo. Be to turime nepamiršti tinklų e, modernizavimo klausimo. Taigi, e, reguliavimo institucijos yra problema ir aš labai įdėmiai paskaitysiu jūsų pranešimo vietą nagrinėjančią šią problemą. Toliau e, leidimai, licenzijos, tai taip pat yra sudėtinga problema. Mes bandome veikti atsakingai Man buvo pasakyta, kad reikia daugiau diskutuoti apie srovės tiekimą kabeliais, tačiau e, galbūt reikia pasinaudoti informacinėmis technologijomis. Taip pat yra e, nauji e, karbono fazės anglės, e, anglės pluošto kažkokie stulpai, ar laidai, kuriuos taip pat tą technologiją galima išnaudoti. Ir tie stulpai, jie nebus platesni, tai reiškia, mums nereiks keisti visos sistemos iš esmės. Tiesiog prie tų stulpų reiks pritvirtinti izolatorius ir bus laidas galės būti ilgesnis, tai yra didesnis atstumas galės būti tarp dviejų stulpų. Taigi šita technikos naujovė taip pat turi būti, ją taip pat reikia atsižvelgti. Ir man tikrai labai patiko jūsų idėja dėl ES bandomųjų projektų ir būtent kalbėdami apie inovacijas, apie naujoves, mes turime e, jas e, remti ir finansiškai, nes čia mes kalbame apie esminius dalykus. E, tokios įmonės kaip ABB, anksčiau Areva, e, E, dabar Alstrom, taip pat Siemens bendrovė, ankstesnė e, Italijos padangų gamintoja, tai yra tokios e, įmonės, kurios daug investuoja į naujoves. E, e taip pat susidursime su amerikiečių ir kinų siūlomomis naujovėmis. E, Taigi mes tikrai turėsime daug galimybių atsižvelgti į naujoves šioje srityje. Norėčiau užduoti konkretų klausimą, kaip jūs vertintumėme. kažkokius e, nenum, nenumatytėm atvejams skirtus tinklus. Ar yra galimybė tiesti tokius tinklus? Taip pat Man atrodo, kad ketinimų protokolas yra puikus dalykas, tačiau esminis klausimas yra, kaip mes galime diskutuoti, bet savo dis išsamiamis diskusijomis netrukdyti įgyvendinti konkrečių projektų. Dėkoju toliau kolega Klantė. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjus savo ruoštų už tokį aišku pasisakymą. Mes jau jūs pažįstame ir žinome, kad jūs visuomet pasisakote aiškiai. E, šiandien ryte kaip tik kalbėjome apie energetikos infrastruktūrą ir, ir visi sutarėme, kad mes turime kažką daryti šioje srityje, turime kalbėti apie reguliavimo institucijas, tačiau e, investicijų graža į energetikos infrastruktūras yra tokia maža, kad niekas nebenori investuoti. Taigi, iš tiesų įdomi diskusija yra ar požeminis kabelis, ar aukštos įtampos laidai. Pavyzdžiui, aš pats esu iš Berlyno ir šiaurės, Berlyno šiaurinėje dalyje yra. E, gamto, yra draustinis ir ten reikia tiesti <laughs> laidus. Taigi mes vėlgi susidurėme su aplinkosauginėmis problemomis. Taigi, jeigu kabelis yra brangesnė e, technologija, tai galbūt vis tik reikia grįžti prie aukštos įtampos laidų. Taip pat norėčiau paklausti, kokia yra jūsų patirtis E, jeigu mes, pavyzdžiui, susidurėme su europinio intereso projektais ir jeigu jis taip vadinamas, pavyzdžiui, tai galėtų būti jungčių tiesimo projektas, ar nebus taip, kad mes, pavyzdžiui, pateksime į pačių paspestus spastus, e, e, nes, pavyzdžiui, vietos gyventojai protestuos ir, ir nenorės to projekto įgyvenimo ir dar visko kaltins Briuselį, kad jis kaltas dėl to. Taigi tiek būtų klausimų iš mano pusės. Toliau kolega von Nistelrooy. In, in kort, vanmorgen inderdaad was het thema uh, infrastructuur. Ačiū pirmininkė. Mes čia kalbame apie infrastruktūrą iki 2020 metų ir po to. Tai yra labai svarbus klausimas. Mes parlamente padedame formuoti pasirinkimus kurti jūros vėjo energijos tinklus ir mes tą darome tikslingai. Nacionalinės finansinės perspektyvos atsilieka labai smarkiai nuo tvarkaraščio. Niderlanduose yra didžiulė infrastruktūra, Ir mes sukūrėme panašius teisės aktus tam, kad būtų galima greičiau pradėti vykdyti tokius projektus. Taigi, manyčiau, jog būtų labai pageidautina, kalbant apie tokius projektus, kurie vadinamieji yra Europos intereso projektai. Taigi, būtų reikalinga pripažinti, kad čia slypi didžiulės galimybės. Aš norėčiau tai pabrėžti. Aš skaičiau jūsų pranešimą labai atidžiai. Ir čia kalbama apie poreikį sukurti tokias jungtis ne visiškai netolimoje ateityje. Jeigu mes neturėsime tokių jungčių, tuomet negalėsime žengti pirmin. Ačiū. Pone Halstrom, dėkoju. Aš labai susidomėjusi klausiau to, ką jūs kalbėjote apie Krygus flag problemą. Ir man būtų įdomu, kokio pobūdžio sutartinių susitarimų reikėtų. Yra tam tikras e, susitarimo memorandumas, tačiau reikalingi ir kiti susitarimai dėl Šiaurės Europos jūros vėjo energijos tinklo. Taigi, ką manote, ar reikėtų kitų susitarimų kitą kartą, kuomet analizuosime šią problemą. Dėkuoju. Okay, Then... Dėkoju. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Adamovičiui, kad atsakytų į klausimus. Atsakykite labai tiksliai šimtų procentų į visus klausimus. Dėkoju už tą naštą, kurią užkrovėte man ant pečių. Dėkoju už jūsų pastabas. Mes jau esame diskutavę ir dvišalių pagrindų. Aišku, kad šiandien neišspręsime visų problemų ir tai galioja ne tik jūsų frakcijai, bet ir kitoms frakcijoms. Esminis klausimas yra, jeigu e, susidurėme su tomis kliūtimis greitesniam leidimų išdavimui, tai tuomet yra aišku, kad kai kada uh, kai kalbame apie būtiną infrastruktūrą ir ilgalaikių tikslų siekimo, pamirštame kitas problemas. Tačiau galiausiai e, reikia priimti sprendimą. Todėl yra labai svarbu, kad Europa nuspręstų, ar ji yra pasirengusi diver, di, di, diferencijuoto tvarumo strategijai? Ar Europa yra pasirengusi diskutuoti apie e, konfliktus tarp atskirų tikslų, kai susikerta tie tikslai. Tai yra esminis klausimas, kurį mes turime nagrinėti labai sąžiningai, prisimdami visą atsakomybę prieš pilietinę visuomenę. Uh, nes pilietinė visuomenė būtent ir norėtų, kad politikai nagrinėtų tokius klausimus. Manau, kad tai yra esminis klausimas dėl įvairių techninių problemų, techninių klausimų. E, aš suta, pritariu Jums, tačiau čia reikia dar diskutuoti, kalbėtis su komisija. Ir čia reiktų atsisakyti tokio nacionalinio e, mąstymo ir stengtis inicijuoti kiek įmanoma daugiau europinių bandomųjų projektų. Dėl yra labai svarbu, kad e, mes kalbame apie projektus, kurių, kurie yra labai brangus ir matome, kad yra sunku rasti investuotojų. Ir, bet tačiau, nepaisant to, manau, kad yra didelės galimybės rasti kažkokį sprendimą. Kalbant apie e, jungti tarp Junktinės karalystės ir Niderlandų. Tai yra svarbus dalykas, bet jau savo žanginės kalbos pradžioje sakiau, kad mes turime išspręsti vieningos, pabrėžiu, vieningos Europos elektros energijos rinkos klausimą. Ir mums pavyks tai padaryti tik tada, jeigu mes suvoksime, kad ši rinka, bendra vieninga rinka yra prasminga. Įprastas investuotojas, kuris tiesia e, tinklus arba jungtis, jis nenori susidurti su trim skirtingais e, tais projekto dalyviais, su skirtingomis kainomis ir panašiai. Tai yra nepatrauk, nepatrauklu. Tai yra vienas aspektas, dėl ko reikia vieningos rinkos. Tačiau, kalbėt, e, tačiau jeigu mes norime, e, kad mūsų Europinė energetikos politika skatintų konkurencingą energetikos rinkos modelį, tai tuomet uh, E, mes turime kiek įmanoma glaudžiau nagrinėti tuos klausimus, intensyviau nagrinėti klausimus, kol kas vyksta tik ekonominė diskusija. Tačiau jeigu mes diskutuosime apie esminius klausimus, tai galėsime rasti pagrindimo ir ekonominiam klausimam atitinkamų projektų e, dėl kabelių ir aukštos įtampos laidų prašyčiau kolegos paskaityti tiesiog atitinkamus dokumentus. E, kiekvienas projektas turi savo atskirą konfiguraciją, todėl yra sunku čia dabar e, taip apibendrintai pasakyti, kad kabelis yra geras sprendimas, o, o aukštos įtampos laidai yra blogas sprendimas. Jūs paminėjote draustinio e, pavyzdį jeigu norite nutiesti 7 metrus E, kabelio, tai tuomet reikia 26 tonų e, ritinio tam kabeliui. Tai jeigu jūs norite tokį kabelį e, nutiesti draustinėje, tai visų pirma į tą draustinį jums reiks nutiesti kelią, asfaltuotą kelią, kuriuo būtų galima atvežti tuos sunkius ritinius. Taigi matote, kad problemų yra labai daug. E, toliau europinio intereso projektai. Aš kaip toksai aistringas europietis dažnai išgyvenau tokias labai dramatiškas aršias diskusijas ir e, kai žmonės sakė, kad čia atvažiuoja kažkas iš Bruselio ir nori mums nurodyti, kur mes turime tiesti aukštos įtampos laidus. E, tačiau europinio intereso projektai ten e, e tinklai e, į tai yra pirmas, toksai pirmasis etapas, kaip būtų galima e, veikti tarp valstybinių e, mastų. Tačiau tai susiję su sudėtingomis diskusijomis ir išgirstame tokių šovinistinių pastabų, kurios yra tikrai bauginančios. Taigi savo darbe aš patyriau ir tokios karčios patirties. Tačiau nepaisant to, e, pagal 194 straipsnį, tai nėra kažkoks komisijos ir parlamento išradimas, e, kad tas straipsnis atsirado, tai yra tiesiog e, ilgalaikė patirtis, iš kurios atsirado sutartis ir atitinkami jos straipsniai ir tą reikia išaiškinti žmonėms. Taigi reikia siekti kad e, piliečiai būtų labiau informuoti. Tai yra, mes turime atlikti ir tokį švietėjišką darbą. Ir būtent valstybių narių vyriausybės galbūt turėtų geriau paaiškinti Europos intereso projektų svarbą. Taigi šioje srityje dar reikia daug nuveikti o kadangi aš turiu pareklamuoti pat save, savo veiklą, tai praėjusiais metais dėl Zalzburgo projekto dariau pranešimą, kur aš e, kalbėjau apie pilietinės visuomenės įnašą ir e, pateikiau konkrečius pasiūlymus. Pavyzdžiui, vienas klausimas e, yra toks, kaip, kokią, kokį vaidmenį e, infrastruktūros projekte galėtų vaidinti parlamentas arba atitinkamo regiono e, valstybės parlamentas. E, E, mums čia reikia daugiau skaidrumo, mums nereikia iš naujo išradinėti dviračio, tačiau mes galime piliečiams paaiškinti esminius dalykus. Ir pavyzdžiui, e, dėl, po mano pranešimo dėl Strasbūro, dėl projekto. Dėl Strasbūro projekto, kuris buvo dešimt metų ne, sustojęs, neįgyvendinamas, po to vėl prasidėjo diskusijos. Taigi yra labai svarbus tas diskusijos, dialogo procesas ir labai svarbu, kad pasibaigus diskusijoms būtų galima projektą įgyvendinti nesudėtinga procedūra. Aš savo darbe susiduriu tikrai su daugybė įvairių klausimų kuomet yra labai svarbu bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, su piliečia, piliečiais, pavyzdžiui, kai kalbam apie žalos atlyginimą ir panašiai, taigi mums nereikia iš naujo išradinėti dviračio, mums tiesiog galbūt reikia geriau informuoti visuomenę. Ponės, nis, ponės Nistelroj, jūs esate to futbolininko giminaitis, aš nesu toks geras kaip tas futbolistas, nors esu jo giminaitis. Bet to futbolistai ir uždirba daugiau, sako pranešėjas. Taigi, iš tiesų mes susidurėme su tokia problema, kad turime daug nacionalinių e, vėjo jėgainių projektų. E, tačiau neturime atitinkamos tinklų e, konfiguracijos, kad būtų galima įtraukti į tinklus e, vėjo jėgainėse pagamintą e, elektros energiją. Todėl yra labai svarbu investuoti į šią sritį. Tačiau tai yra valstybių narių kompetencija, nes vėjo jėgainėse pagaminta elektros energija patenka į nacionalinius tinklus. Aš jau minėjau didžiulį potencialą, kuris lypi Šiaurės jūroje ir Baltijos jūroje, tačiau yra atitinkamos problemos yra problema susijusi su vėjo netoligumu, nes ne visuomet vėjas yra e, to reikiamo stiprumo. Todėl yra svarstoma apie papildomą elektros energijos E, gavybą, pavyzdžiui, hidroelektrinėse ir, ir panašiai. Todėl čia mums reikia stipresnio europinio požiūrio ir todėl atitinkamos įmonės ir bendrovės įgyvendindamos dabar, dabartinius problem, projektus turi numatyti, kad E, vėliau tas projektas bus, turės būti integruotas į bendrus tinklus. Ir kalbant apie Vokietijos ir Danijos projektą, reikia taip pat numatyti galimybę, jungčių galimybę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Adamovičiau. Matote, kad jūsų pranešimo tikslumas ir problemų įvardinim, įvardinimas e, ko, parlamento kolegų vertinamas labai teigiamai ir mums tikrai jūsų darbas padės. Tikiuosi, kad mes ateityje susitiksime dar ne kartą norėčiau padėkoti visiems ir vertėjams, nes posėdį užtėsėme ir posėdis yra baigtas.